Great. Good morning. Bonjour. Bonjour, good morning. Welcome to... Sveiki susirinkę į FEM komitetą. Labą dieną visiems. Sveiki susirinkę Europos parlamente, moterų reikalų komitete. E, dabar norėčiau pradėti komiteto darbos ir pirmo, pirmasis klausimas darbo tvarkėje yra patvirtinimas darbo tvarkės. Jeigu visi pritarė, visos jeigu pritarė, tai tuomet e, komiteto darbo tvarkę galim laikyti patvirtintą. Toliau ankstesnių dokumentų patikrinimas, jeigu būtų kažkokiu tai e, klausimu ar ką prašom dabar juos užduoti. Klausimų nėra. Nėra vertimo, sako pirmininkė. Eh, eh, number, number two English, number three France. Prancūziškas kanalas trečias, angliškas antras. 29 arabiškas kanalas yra. It's okay? Muy bien. Si, si ya está resuelto. Labai gerai, jeigu techninės problemos išspręstos. Viskas išspręsta dėl vertimo. Tuomet palauksime, kad ateitų Martinas Šulcas, Europos parlamento prezidentas. Yes, we will go here. Yeah. Vamos a hacernos una foto de familia. Dabar padarysime bendrą nuotrauką su pirmininku. E, atsistokite visos, jeigu nesunku, susis, sustokime visos e, bendrai nuotraukai. nuevamente buenos días. Eh, Dar kartą laba diena, pradėsime konferenciją. Tikiuosi, kad ši konferencija iš tiesų pasitarnaus tam, kad būtų užmėgsti bendradarbiavimo e, ryšiai tarp uh, Europos parlamento narių moterų ir kitų parlamentų moterų, kurie čia dabar e, atstovaujami. Dabar norėčiau suteikti žodį e, ponui Šulco Europos parlamento parlamentui. Labai dėkoju jam, kad čia su mumis dalyvauja, e, kad rado laiko susitikti su mumis. Dar norėčiau pasakyti, kad kai jo kalba jau bus nu, buvo numatyta, tai šiek tiek viskas pasikeitė, kadangi kadangi yra taip, kaip yra. Ir ačiū Martinui dar kartą, kad jisai sutiko su mumis pas, su, susitikti. Žodis tau, Martinai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kreipiuosi į moterų teisų ir lygybės komitetą Ramančiuką, jungtinių tautų e, vykdomoji direktorė šiandieną su mumis yra, e, taip pat e, Amanidis, jungtinių tautų atstovę, e, taip pat turime Europos komisijos atstovus ir kolegos iš parlamento, ponios ir ponai. Aš prisimenu ekonominio forumo ataskaitą, kur buvo teigiama, kad reikės 81 metų, kol vyrai ir moteris bus iš tiesų lygus. 81 metų, štai kaip buvo teigiama. Tai reiškia, kad tik mano dukters anūkė gyvens pasaulyje, kuriame moterys turės tokias pačias teisės kaip ir vyrai. Mes kalbame apie tai, ką kiekvienas turėtų laikyti savame suprantamų dalykų, tai yra galimybė naudoti švietimo sistemą, gauti vienodą užmokestį, vienodas sąlygas darbe ir galimybę dalyvauti politikoje. Emma Watson, gerosios valios ambasadorė, savo nustabioje kalboje apie lyčių lygybę ir moterų teisės teigia, kad kol kas nei viena šalis pasaulyje negali teikti, kad jau pasiekė lyčių lygybės. Šios teisės yra žmogaus teisės. Aš visiškai pritariu jai. Tikrai dar daug ką liko nuveikti ir dėl to norėčiau padėkoti FM komitetui už tai, kad suorganizavo tokią svarbią konferenciją. Ponios ir ponai, šiandienos konferencija yra puikia galimybė paminėti 30-ąjį komiteto jubiliejų. Man didžiulė garbė pasveikinti Jūs susirinkusius čia šiandieną į Europos parlamentą. Ypač norėčiau pasveikinti Mončiuką, kuri labai seniai jau kovoja už socialinę lygybę bei už moterų teisės. Dėkoju Jums už visą nuostabų darbą, kurį jungtinės tautos atlieka Jums vadovaujant. Tikrai daug buvo padaryta pažangos dėl moterų lyderystės, taip pat ekonominio sustiprinimo, ekonominių pozicijų sustiprinimo Jungtinių tautų moteris mums vis primena, kad moteris ir vaikai sudaro didžiausią skaičių pabėgėlių. Šiandieną mes matome, kad yra daug įvairių konfliktų, kurie tampa nebevaldomi. Griūna valstybės, o piliečiai bando pabėgti nuo labai baisių situacijų būtent moteris ir vaikai dažniausiai nukenčia labiausiai tokiuose situacijose. Konfliktuose kai kuriuose pavojingiau būti moterimi negu kariu, todėl aš labai didžiuojuosi, kad Europos parlamentas parinko Denis Mukvegę kaip Sakarovo prizo nugalėtoje. Nes taip yra ginamos seksualinio smurto aukos ir tos moteris, kurios kenčia nuo, emocinių, e, nuo emocinio smurto, nuo socialinės atskirties. Viliuosi, kad visi supranta, jog labai dažnai yra pasitelkiamas privartavimas kaip karo priemonė. Mes privalome padaryti viską, kad tai būtų panaikinta. Europos parlamente vyksta ši konferencija, nes mes norėtume, kad arabų ir Europos šalių parlamentarės aptartų šios svarbius aspektus. Jūs atvykstate iš skirtingų šalių, turite skirtingą patirtį ir informaciją. Todėl tikrai bus įdomu pasimokyti vienoms iš kitų ir pabandyti kartu pasiekti pagrindinio tikslo, tai yra visiškos lyčių lygybės. Europos parlamento nariai susiduria su daugybė iššūkių ir kilo klausimas, kaip integruoti lyčių aspektą į teisėkurą, kaip galima įtraukti tai skirtingas politinės rytis, kaip bendradarbiauti su žiniasklaidai, skaitant ir socialinę žiniasklaidą bei su, su kitomis suinteresuotomis šalimis. Kila daugybė klausimų ir tikiu, kad per ateinančias dienas tų klausimų išgirsime dar ne vieną. Visi norime, kad mūsų dukros turėtų vienodas galimybės, tokias pačias kaip ir mūsų sūnus. Svarbu suprasti, kad pagrindinis tikslas yra užtikrinti lyčių lygybę politikoje ir taip pat garantuoti tinkamą atstovavimą mūsų parlamentuose. Čia Europos parlamente moterų atstovavimas nuolat auga nuo pat pirmųjų tiesioginių rinkimų 1979 e, metais procentai išaugo nuo 16 iki 35 procentų 2014 metais. Manau, kad šis procesas yra negryžtamas ir tai atsispindės visuose pasaulio parlamentuose. 35 procentai moterų dar nėra lygybė. Tad mes, kaip Europos parlamentas, taip pat dar nepasiekėme užsibriešto tikslo, na, kurį turime įgyvendinti ateityje. Kila klausimas, kaip pagreitinti šį procesą ir kaip pasinaudoti tuo didėjančiu moterų atstovavimu, kaip sustiprinti moterų teisės ne vien tik tai politinėje srityje, bet ir kitose. Per ateinančius metus vyks labai daug svarbių konferencijų, kuriuose bus aptariami panašus klausimai kaip ir šioje. Taip pat vyks komisijos 59 sesija, kur bus kalbama apie moterų statusą. E, tai vyks jungtinių tautų būstinėje New York'e 2015 m. kovo mėnesį. E, sesijoje bus kalbama apie Pekino deklaraciją ir taip pat apie esamus iššūkius susijusius su lyčių lygybė ir su moterų galių stiprinimu. Tikiu, kad jūsų konferencija yra puikus pavyzdys, kaip parlamentai gali bendradarbiauti tam, kad apsikeistų gerosiomis praktikomis ir patirtimi bei pasinaudotų politinio dialogų galimybę. Brangus kolegos, ponios ir ponai, viena iš mano darbo privilegijų yra ta, kad susitinku labai daug įdomių žmonių. Per pastaruosius e, keliarius metus sutikau e, daug įspūdingų moterų, viena iš jų yra Širina Bedi, kuri atvyko į Europos parlamento 2012 metais, kad atsimtų prizą už savo e, draugę Nasrin, kuri tuo metu kalėjo už tai, kad gynė žmonės areštuotus 2009 metais. Jie buvo areštuoti masinių protestų metu Irane. Ir Abi šios moteris yra tikrai iškilios e, moterų teisų gynėjos, e, kaip yra sena Kamaleldin ir Heidi Hautalo. Jos atstovauja jaunų moterų kartai, kurios yra įsitraukusios į arabų revoliucijas. Šios drąsios moteris ėjo į gatves tam, kad gintų demokratiją ir laisvę. Jos e, norėjo užtikrinti, kad moterų balsai būtų išgirsti. Šios moteris pademonstravo visam pasauliu, kad moteris užima labai svarbu vaidmenį e, vystydamos demokratiją savo šalise. E, taip pat nepamirškime Malalą iš Pakistano, kuri praėjusiais metais e, pasakė puikią kalbą, tai buvo viena puikiausių mano girdėtų kalbų e, čia, šiame parlamente, cituoju ją. Yra smurto, bet taip pat yra ir vilties. Nėra laisvės, tačiau egzistuoja viltis. Ar žinote kodėl? Kodėl vis dar turime viltį? Todėl, kad mes visi esame kartu. Ir kartu siekiame išbristi šios sunkios padėties. Esame čia tam, kad imtumėmės veiksmų. Mūsų pareiga yra paremti šias jaunas moteris, kovojant dėl orumo ir moterų teisių. Klausydamasis šių moterų, aš matau jų entuzijazmą ir jų stiprybę, e, todėl nebebijau ateities. Žinau, kad ir mano dukra, ir mano anūkė gyvens tokiame pasaulyje, kuris bus lygesnis ir gražesnis. Ponios ir ponai, dabar norėčiau užbaigdamas kalbėti kaip tėvas. E, tėvas turintis ir dukrą ir sūnų man kaip tėvui yra gėda, kad mano dukra turi mažiau galimybių mūsų visuomenėje nei mano sunus. Todėl kaip vyras ir kaip tėvas aš prisijungiu prie jūsų kovos dėl lyčių lygybės. Labai ačiū už jūsų dėmesį ir linkiu puikios konferencijos. Bueno, después de, de esta presentación. Po to, kai buvo padaryta šis pristatymas iš pirmininko pusės, manau, kad visi labai įdomiai išklausė. Labai įdomu, kadangi buvo ir šis e, susitikimas paminėtas, ir būsimas bendradarbiavimas tarp parlamentarių iš Europos parlamento bei iš e, arabų šalių parlamentų. Iš kur bebūtų kilusios moterys, kurios begyventų, jos turi turėti e, lygias galimybės, bet ne visur tai užtikrinta tam, kad būtų e, būtų užtikrinta lygybė, reikia dirbti įvairiuose parlamentuose, reikia toliau tęsti tą darbą, kurį atlieka jungtinės tautos. E, norėčiau padėkoti visoms moterims, kurios dalyvavo toje konferencijoje, kuri buvo rengta jungtinių tautų. Dabar norėčiau e, suteikti žodį poniai Lambo Nuka, e, jungtinių tautų atstoviai moterų klausimų. Much, eh. Labai ačiū. Ekscelencijos. Gaila, kad e, nėra pirmininko Šulco, bet norėčiau pasveikinti Garcia Perez ir kolegė Lambertyčis už tai, kad pakvietėte mane. Aišku, norėčiau pasveikinti ir parlamento narius bei visus svečius, kurie čia atstovauja įvairiems, įvairių šalių parlamentams. Tikrai labai džiaugiuosi būdama šiandieną šioje konferencijoje, kuri yra iš dalies unikali ir esu dėkinga Europos Sąjungai, kad Jis suteikia galimybę mūsų visuomenių uh, moterims, lyderiams atvykti čia į Europos parlamentą ir prisijungti prie lyčių lygybės integravimo proceso. Tikrai sveikinu visas čia atvykusias moteris, kaip ir tas, kurios liko namuose, kurios kovoja už teisingumą ir moterų teisės. Nepriklausomai nuo to, kur jos yra - Sirijoje, Libijoje ar kažkoje, kažkurioje kitoje šalyje, jos dirba, jų balsas yra girdimas ir jos negali būti nutildytos. O tai reiškia, kad jos vykdo tam tikrus uždavinius. Noriu padėkoti Europos Sąjungai, kad surengė šią konferenciją būtent dabartiniu metu. Geresnio laiko parinkti buvo neįmanoma, nes mes šiuo metu rengiamės kitų metų svarbiausiam renginiui 59 sesijai moterų komiteto. Jūs žinote, kad tai, yra vienas renginių, kad tai bus vienas stambiausių renginių po Pekino konferencijos. Kodėl dar dabartinis momentas yra svarbus. Kaip teisingai pastebėjo Europos parlamento pirmininkas, tik praėjusią savaitę paskelbta 2014 metų devintoji ataskaita apie vyrų moterų lygybės aspektus. Todėl mūsų diskusija yra itin aktuali Taip, mes sugebėjome pasiekti nemažos pažangos integruodami vyrų moterų lygybės principą per pastarąjį dešimtmetį. Tačiau nepaisant to, lieka daug iššūkių, su kuriais susiduria moteris ypač politikoje ir ekonomikoje. Yra keletas ryčių - politika, ekonomika, sveikata ir švietimas. Ir labai aiškiai ataskaitoje pasakyta, kad vis daugiau moterų įgyja įsilavinimą, o tai reiškia, kad jos yra sveikesnės ir gali geriau veikti užsiimti profesinę veiklą. Pasakyta, kad yra vis daugiau moterų, kurios dir, tampa politikėmis. Bet jeigu mes norime pasiekti tikros pažangos vyrų moterų lygybės srityje, tai tikrai dabartinė pažanga yra nepakankama. Nes šiandien dabartinė padėtis reiškia, kad mums reikia pakeisti savo diskurso pobūdį. Nes mes labai dažnai kalbėdami apie pasiektą pažangą šioje srityje ją pervertiname. nes reikalinga dar 81 procentą moterų įtraukti į vairias veiklos rytis, kad būtų panaikintas tas atotrukis tarp vyrų ir moterų. Ir jeigu mes dirbsime tokiu tempu, kokiu dirbome iki šiol, tai šio tikslo pasieksime 2095 metais, bet tai tikrai mūsų net gali tenkinti. Mes veikiame per lietai. Todėl ko mums reikia? Mums reikia pasinaudoti patirtimai, pasinaudoti sukauptais duomenimis, pasinaudoti a, tą patirtimį, kuri sukaupta įgyvendinant tūkstantmečio plėtros tikslus. Ir jeigu mes tuo nepasinaudosime, jeigu nepakeisime mūsų diskusijų turinio ir diskurso apskritai, rizikuojame, kad visas reikalas įstriks institucinėse diskusijose, bet nenusileis uh, ant realios žemės. Nes mes nuolatos vėluojame, o tai reiškia, kad ir pačios už šį, šią sritį atsakingos institucijos dirba nepakankamai sparčiai ir efektyviai. 20 metų praėjo nuo to, kai Pekine buvo priimta veiksmų platforma. Ir aišku, moterų parlamentarių padaugėjo. Dabar jų viena iš penkių yra parlamentuose dirba moteris, bet reikia, kad būtų kas antra parlamentuose dirbanti moteris. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reikia skatinti tokias iniciatyvas, kurias mes šiandieną svarstysime. Reikia rimtai pagalvoti, ką galima padaryti čia Europos parlamente, ką galima padaryti arabų valstybėse ir ką galime mes padaryti bendrai. Kaip galime įtraukti plačiau moteris į visas veiklos sritis, nepriklausomai nuo jų pilietybės, nuo to šalies, kurioje jos gyvena. Mes išlošime visi, jeigu prisidėsime prie kiekvienos iš mūsų pergalių. Gera patirtis, kuri yra sukaupta, drąsina kitas moteris. Ir pažanga, kuri pasiekiama, kokioje srityje bebūtų, strategijų e, rengimo ar kitose praktinėse srityse, gali pasitarnauti Afrikos, Azijos ir kitų žemynų moterims. Naujausi e, naujausi rinkimai į Europos parlamentą parodė, kad 35 procentai moterų išrinkti į ją, bet aš žinau, kad Europoje moteris norėtų veikti plačiau, greičiau ir daugiau ir kad visi procesai veik, vyktų taip, kad moterų dirbtų parlamente daugiau, kad būtų tinkamai bendradarbiaujama su vyrais ir moterimis. Daugelį artimųjų rytų šalių, kurioms čia atstovaujama, mes taip pat stebime, kaip vis daugiau atstovaujama jūs valdžios struktūrose moterims. To pavyko pasiekti pačioms moterims veikiant aktyviau ir uh, įgyvendinant specialiasias priemonės. Taip mes veikiame gerai, bet kaip jau minėjau, nepakanka to, ką padarėme. Todėl reikia dar labiau stengtis. Ir todėl šiandieną, rytoj mes turime apsvarsyti, kaip galima paspartinti visą procesą. Mūsų moteris, jūsų moteris susiduria su įvairiais iššūkiais, todėl, kad jos yra pirmosios, kurios užsima šio darbo. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turime padėti vieni kitiems, mes turime aiškiai apibriežti, kokios pažangos mes siekiame ir turime peržiūrėti visą diskursą apie atstovavimą moterims. Ką iš tiesų reiškia atstovavimas moteris? jungtinės tautos, ES valstybės narės ir aktyvistės turi kalbėti vieną kalbą. Todėl savokų apibrėžimas yra labai svarbus dalykas. Svarbu, kad moteris dalyvautų priimant sprendimus, nes sprendimai, kurie yra priimami, daro nemažą poveikį ne tik visuomeniai, bet ir svarbiausia tos, tų visuomenių moterims, o jų veikla yra kritiškai, gyvybiškai svarbi. Mums reikia spręsti tokias problemas kaip e, smurtas būtyje. Ta galima padaryti e, priimant atitinkamus teisės aktus ir juos įgyvendinant ir tuo pačiu rodant pavyzdį augančiai merginų mergaičių kartai. Lyčių lygybė darbo rinkoje. Jeigu to būtų pasiekta, tai leistų užtikrinti spartų nacionalinių ekonomikų augimą. Todėl tikrai visiškai nenaudinga atsisakyti lyčių lygybės principo integravimo į darbo rinką. Nes jeigu pasipanalizuosime įvairių įmonių veiklą, tai pamatysime, kad tos įmonės, kurios, kurių vadovybėje dirba moteris, uh, geriau veikia ir duoda geresnių rezultatų. Visgi yra labai daug kliučių moterims pasiekti profesinio aukštumų ir tas kliūtis reikia šalinti. Apie kokias kliūtis kalbu? Na pavyzdžiui, per šimtas, šimte valstybių pasaulyje veikia įstatymai, kurie diskriminuoja moteris, ypač jų a, galimybę tapti verslininkėmis. Reikia užtikrinti galimybę moterims dirbti įmonėse, valdyti finansus. Aišku, daugelį šalių, kuriuose moteris teisės pagalba pašalina tas kliūtis, tinkamų įstatymų įgyvendimas irgi tampa nemažų iššūkių. Todėl mes kaip įstatymų leidėjos turime galvoti, kaip įstatymų pagalba užtikrinti lyčių lygybės įdėgymo, principo įdėgymo pažangą, kaip įgyvendinti tuos gerus įstatymus, kuriuos priimame, nes dažnai būna aplinka priešiška. Anot pasaulio banko vien tik tai tinkamas teisinių dalykų sutvarkymas ir tinkamas įstatymų įgyvendinimas leistų užtikrinti didesnį BVP augimą ir tai savaime reiškia platesnį moterų įtraukimą į ekonominę veiklą. Todėl aš manau, kad teisėkūros požiūrių mes tikrai uh, turime ką padaryti ir galime padaryti. Galvojant apie ateitį ir rengiantis darbui po 15 metų, darbo grupė pasiūlė tam tikrus tikslus, man atrodo, kai kurie iš jūsų gerai su jais susipažinę, nes labai skatinote tų tikslų prieimimą ir be lyčių lygybės integravimo į įvairias politinikos rytis, tikslas numato skirti didesnę svarbą lyčių lygybei, geriau kovoti su diskriminavimu, diskriminacija ir užtikrinti platesnį atstovavimą moterims Nes, kaip jau sakiau, jeigu mes ne įgyvendinsime tų tikslų, tai savo tikslų pasieksime tik po 81 metų. Dar vienas dalykas, reikia naikinti tą žalingą, įdingą praktiką, kuri yra įsišaknyjusi ir kuri užkerta kelią moterims įsilieti į sprendimų prieimimo procesą ir pasinaudoti visomis savo teisėmis. Taigi, kombinacija įvairiausių priemonių svarbiausiose sritise turi būti užtikrinta, o visos lyčių lygybę užtikrinančios priemonės privalo būti drąsiai įgyvendinamos. Tik tada mes galėsime kalbėti apie tikrą lyčių lygybę. Ir todėl norėčiau visus paskatinti diskusijose čia ar savo šalise skatinti moteris kuo plačiau dalyvauti pasirengimo New Yorko sesijai darbe ir taip pat pačioje sesijoje. Labai svarbu parengti tinkamą darbo tvarkę, kad e, nepražiopsotume mums svarbių reikalingų temų. Manau, kad kai kurios iš jūsų tiesiogiai, kai kurie iš jūsų tiesiogiai dalyvaus e, šiame darbe. Kitais metais, kaip aš jau sakiau, mes įžengėme į kritinį etapą. Junktinių tautų generalinis sekretorius paskelbs ataskaitą apie laikotarpį po Pekino konferencijos. Kokiegi moterų padėtis dabar? Ir tai, kas bus surašyta ataskaitoje, didelė dalimi priklausys nuo tų nacionalinių ataskaitų, kurios bus teikiamos jungtinėms tautoms. Jas jau pateikė apie 150 valstybių, todėl labai skatinčiau, kad tos ataskaitos būtų parengtos uh, tinkamai, kad galėtume rimtai svarstyti 15 metais um, uh, moterų, lygybė, moterų vyrų lygybės klausimą. Dar vienas svarbus aspektas, kurio neturime pamiršti, tai yra smurtas kare, klimato kaitos poveikis ir aišku finansinės krizės pasiekmes. Tai yra trys elementai, kurie nemažiau svarbus mums dirbantiems lyčių lygybės skatinimo srityje, nes visi tie trys elementai daro poveikį lyčių lygybė ir nereikia pamiršti, kad svarbiausias dabar dalykas pasirenkti etapui po 2015 metų. Nes, kaip jau minėjau, moteris, kurios yra labiau išsilavinusios, net ir sunkiais ekonominės krizės laikais, gali geriau išgyventi laikotarpiu po 2015 metų vyks New Yorko sesija, daug susirinks moterų ir mes um, viešai minėsime Pekino platformos 20-metį. O tai reiškia, kad mums reikia skatinti visus. Moteris, jaunas merginas, vyrus, vaikus dalyvauti šios sukakties paminėjime, nes jau pats buvimas tuose renginiuose atveria naujų galimybių. Kai mes kalbame apie lyčių lygybę, šiais laikais mes kalbame ne tik tai apie moterų lygės teisės, mes kalbame taip pat ir apie vyrus, kurie turi prisimti didesnę atsakomybę už darbą šioje srityje ir už moterų teisų įgyvendinimą. Kodėl dar svarbus 2015 metai bus? Todėl, kad mes norime, jog valstybių ir vyriausybių vadovai pakartotinai prisiimtų patvirtintų tuos įsipareigojimus, dėl kurių buvo susitarta dar Pekine ir prisimtų naujus įsipareigojimus, kurie būtų įgyvendinami po 2015 metų. 15 metais mes raginsime valstybės prisimti naujus įsipareigojimus, o ne apsiriboti vien tuo, kas išdėsita Pekino deklaracijoje. Todėl uh, raginčiau jūs bendrauti su savo šalių valstybininkais, kad jie atvykę rugsėjai ir parengiamąją konferenciją galėtų tinkamai dirbti ir kad darbotvarkė laikotarpiai po 2015 metų būtų turininga ir parengta atsižvelgiant į bendrus visų interesus, nes po Pekino praėjo 20 metų ir Pekino platformą, Pekino deklaraciją iš tiesų per tą 20 metį buvo iš dalies pamiršta, todėl, kad vis daugiau dėmesio kiekvienais metais buvo skiriama tūkstantmečio plėtros tikslams. Tai neteisinga. Todėl mums reikia spręsti klausimus bendrai, neapsiribojant vien tik tūkstantmečio plėtros tikslais ar vien tik tai Pekino platformą. Reikia apjungti šiuos du dalykus. Be to, laikotarpiu po 2015 metų iki 30 metų bus tas esminis etapas, tas gyvy kritinis etapas, per kurį mes turėsime baigti kovą dėl lyčių lygybės pergalę. Jeigu mes to nepasieksime, viskas žlugs. Ypač svarbus darbo etapas mano galva, bus nuo 15 iki 20 metų, nes būtent tuo metu bus parengti pagrindiniai principai ir e, pagrindiniai veiksmai, kurių turime imtis, kovodami už lyčių lygybę ir aš manau, kad aš esu teisi. Taigi yra du kritiniai dalykai – politinis atstovavimas, ekonominis dalyvavimas, ko labai trūksta. Ir šie du daly, šiuose dviejose srityse būtina pasiekti didesnės pažangos, sprendžiant įvairias pliubas ir šalinant kliūtis. Nebejotina, kad reikia atkreipti dėmesį ir į privatų sektorių, kuris turi labai didelį potencialą suteikti moterims galimybę užsiimti priva, e, ekonominę veiklą. Taigi, Reikia galvoti apie laikotarpį nuo 15 iki 30 metų, reikia jam pasirenkti, nes mes turime sukaupę patirties, mes šitą laimėjome ir nepasiduosime, neleisime, kad uh, mus priverstų pralaimėti. Ačiū. Muchas gracias. Eh, a... Labai ačiū. Stavras Landrinidis, specialusis e, žmogaus teisų atstovas. Thank you very much. Labai ačiū. Dėkoju taip pat ir poniai pirmininkai, garsiai Peres kuri yra FM komiteto pirmininkė. Dėkoju už tai, kad suorganizavote šią konferenciją. Taip pat dėkoju ir Europos parlamento pirmininkui ponui Šulcui už tai, kad pradėjo šį svarbų renginį tokia įkvepiančia kalba. Jie atspindėjo ne tik jo asmeninę lyderystę e, moterų klausimais, tačiau ir jo vaidmenį čia Europos parlamente. E, Taip pat e, dėkoju Silė už tai, kad e, atvykote čia, už tai, kad e, tikitės mūsų bendradarbiavimo ir atliekate savo įsipareigojimus. Taip pat dėkoju toms parlamentariams, kurios atvyko iš ne ES šalių šiandien ir kurios prisidės prie diskusijos. Per pastaruosius mėnesius mane persekiojo vienas klausimas. Kas bijo protingų merginų? Kodėl Boko Haram Nigerijoje nusprendė pagrobti 200 e, mergaičių iš mokyklos, vietoj to, kad numestų bombą. Kodėl kai kurie Pakistano ekstremistai paleido kulką į Malalos galvą. Kas ir kodėl bijo protingų merginų? Atsakymas mano galva yra toks. Protingos merginos tampa išsilavinusiomis moterimis ir tuomet jos gali keisti bet kokios visuomenės struktūrą. Būtent e, tai ir gazdina tuos žmonės, kurie įsikibę laikosi savo iškreiptos galios. Tad išvada būtų tokia. Mes, parlamento nariai, politikai, tarptautinė visuomenė, esame įsipareigoję skirti pagrindinį ir didžiausią dėmesį moterų išsilavinimui. Be to, Mes privalome auklėti vyrus bei berniukus. Labai dažnai reikia ne vien tik tai teisinių pokyčių, bet taip pat būtina keisti savo mąstyseną ir savo jausmus. Tai reiškia, kad būtina lavinti ir berniukus bei vyrus. Išsilavinimas yra nepaprastai svarbus dalykas. Aišku, mums reikia įstatymų, mums reikia pagrindų, pamatų. Kaip Funzilė sakė, praėjo jau daug metų nuo Pekino deklaracijos, taip pat nuo 1325 rezoliucijos jungtinių tautų, kur buvo kalbama apie saugumo ir taikos užtikrinimą. Mums reikia šių teisinių priemonių, nes tai yra tas tarptautinis pamatas, kuris visiems mūsų visuomenėse suteikia pateisinimą. Tai yra tarsi toks teisinis skėtis, kuris leidžia mūsų darbui vystytis. Tačiau mums privalu imtis veiksmų savo šalyse, savo regionuose tikrai dar nėra tobulos šalies, kurioje būtų visiškai užtikrinamos moterų teisės. Kalbu yra apie ES valstybės narės. Per dešimt metų tikrai buvo padaryta didžiulė pažanga moterų dalyvavimo darbo srityje. Tačiau vis dar atsiliekame, kadangi dar nepasiekėme nusistatyto procento. Kyla štai koks klausimas. Ar moterų išsilavinimas yra tas stebuklingas sprendimas, kuris išblaško visas problemas? Ne. Nes ir išsilavinusią moterį gali primušti jos vyras. Galbūt e, nemuš jos taip dažnai, kaip tuo atveju, jei ji būtų neišsilavinusi, tačiau tai vis tiek gali nutikti. Kaip Fumzilė minėjo, ir prievartavimas e, yra viena iš karo priemonių. Tai yra tokia šlikšti praktika, kurią mes matome tam tikrose pasaulio šalise. Moterims kartais pritrūksta išteklių ir galimybių norint emancipuotis, norint įsijungti į ekonominį gyvenimą. Moteriams taip pat trūksta socialinių galimybių. Kaip buvo paminėta, čia jau šiandieną moteris vis dar neturi pakankamai galios priimant sprendimus ir dalyvaujant politinėme gyvenime. Tad kalbant apie įstatymus ir nacionalinį teisinį pagrindą, Tai čia būtina nepamiršti 2015 ir laikotarpio po to bei tūkstantmečio vystimosi tikslų. Kalbant apie laiką po 2015 metų ir vystimosi tikslus, tai yra tarsi toks siūlas sujungiantis visas politikos sritis. Šiandieną Tarptautinė visuomenė pripažįsta, kad mes privalome dar daug ką nuveikti. Gal jūsų parlamentai ne visuomet nori įtraukti lyčių lygybės ir žmonių teisų klausimus, tačiau čia jūs privalote imtis žingsnių. Mes privalome spręsti tas problemas, privalome bendradarbiauti, dirbti ranka rankon tam, kad kurtume tarptautinės partneristės. Šiandien Europos parlamentas stengiasi sujungti skirtingų parlamentų narius ir tai yra toks klasikinis bendradarbiavimo pavyzdys. Aišku, po to kyla klausimas, kaip veikti toliau, kokiu dar žingsniu imtis ir tai visada yra sudėtingas aspektas. Aš labai norėčiau padėkoti Junktinių tautų moteriams už tai, kad jos taip prisideda prie projekto šuolis į priekį ir iš tiesų tai yra labai svarbus formas. Be to norėčiau padėkoti ir Arabų lygos šalims už tokį glaustą bendradarbiavimą, kuris buvo užtikrintas pastaraisiais metais. Jei nežinote, 2012 metais mes pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Arabų lyga tam, kad garantuotume E, užtikrinimą žmogaus teisų standartų. Be abejo, galime pasimokyti vieni iš kitų ir jau yra pradėti įvairūs projektai. Vienas iš jų yra būtent susijęs su moterų teisėmis. Mes siekiame keistis savo patirtimi ir gerosiomis praktikomis. Džiaugiuosi kad įsitraukė ir jungtinių tautų institucijos, ir Arabų lygos parlamentai. E, tai yra tikrai svarbus procesas ir jis teikia daug vilties ateičiai. Kalbant apie ateitį, aš pateiksiu šiek tiek idėjų dėl to, ką galima būtų nuveikti. Aišku, tų idėjų yra kur kas daugiau. Pakalbėsiu apie Europos parlamento ir jungtinių tautų bei arabų šalių parlamentų bendradarbiavimą. Turiu vieną klausimą. Kalbant apie jūsų parlamentus, kiek iš jūsų turi moterų komitetus? Moterų teisų komitetus tikrai nedaug. Galbūt reikėtų apie tai pagalvoti. Tai e, galima būtų padaryti per artimiausią ateitį. Europos Sąjunga tikrai jūs parems taip, kaip jums atrodo tinkama. Kadangi tai leistų skirtingoms moteriams susitikti ir pakalbėti apie galimus teisės aktus. Galima aptarti pačias įvairiausias temas susijusias su šiais dalykais. Svarbu, kad moteris politikės iš skirtingų parlamentų kalbėtųsi apie tas temas. Situacija skirtingose šalyse nėra vienoda ir dėl to yra svarbu aptarti tuos aspektus. Kitas dalykas, kurį norėčiau pasiūlyti. Kalbant apie arabų šalis, kuriuose artėja rinkimai. Europos parlamentas ir jo politinės frakcijos galėtų pamastyti apie galimą kontaktą su atitinkomomis politinės politinėmis partijomis e, tose šalise tam, kad apsikeistų politinė patirtimi dėl moterų įtraukimo į rinkiminius sąrašus ir kad galėtų atsirinkti tas moteris, kurios tikėtina būtų išrinktos. Tai galėtų būti konkretus žingsnis, kurio imtųsi parlamentai tam, kad užtikrintų didesnį moterų dalyvavimo politikoje. Kitas dalykas, kurį norėčiau rekomenduoti. Aš žinau, kad tai yra sudėtinga tokia ir Graikijos patirtis. Gal tai net būtų neįmanoma kol kas, bet vis tiek noriu pasakyti štai ką politinės frakcijos priima vidinius sprendimus dėl moterų politikių įtraukimo į savo struktūras tiek imant patį smulkiausią lygį tiek aukščiausią. Ir galima priimti palankius sprendimus. Nereikia kažkokių konstitucinių pokyčių tam, kad politinė frakcija nusimatytų tam tikrą kvotą. Pavyzdžiui, kad būtų bent jau viena moteris tam tikrų lygių. Galima būtų tai aptarti, jei to dar nepadarėte. Tai būtų toks konkretus žingsnis. Aišku, jau yra imtasi veiksmų tam tikrose šalise ir reikia nepamiršti, jog būtina, kad moteris balsuotų. Kai kuriuose šalise moteris neturi tokios teisės, tačiau daugelį jie gali balsuoti, bet neturi ar gimimo liūdimo, ar kažkokių kitokių dokumentų, kurie leistų dalyvauti rinkimuose. Arba e, tiesiog yra tradicinės visuomenės, kurios neskatina moterų balsuoti. Tarkime, vyras ar šeimos kitas narys sako, na, tu gali balsuoti, bet nedaryk to, geriau aš pabalsuosiu. Labai svarbu, kad e, moteris arabų šalyse įsitrauktų į visuomenės e, protestus. Aš neseniai lankiausi Egipte ir ten labai daug metų yra kalbama apie protestuojančių moterų apsaugą nuo e, seksualinių užpuolimų. Egipto vyriausybė pripažįsta, kad egzistuoja tokia problema ir galvoja, kaip ją spręsti. Galiausiai, brangus draugai, noriu pasakyti štai ką. Yra toks posakis, kad salėje stovi didžiulis dramblys. Ta pati galima pasakyti ir apie Federico Mogherini ir kitus atstovus, taip pat ir jungtinių tautų. Mes privalome pasinaudoti tais atstovais ir struktūromis, kurias turime, nes būtent tai užtikrina žmogaus teisų universalumą. Žmogaus teisės yra taikomos visiems ir man, ir jums, visai nepriklausomai nuo to, iš kur esate kilę, ar kas yra jūsų tėvai, nei kokia mano odos spalva, ar koks tikėjimas. Būtent čia ir slypi gale. Kai kurie sako, Ne, žmogaus teisės, moterų teisės, tai yra kultūriniai e, tam tikrų šalių dalykai. Mes e, neturime teisės kištis, kadangi mūsų kultūra, mūsų tradicijos yra kitokios. Aš noriu Jums pasakyti, kad e, ta dilema yra labai sudėtinga. Reikia suprasti, kad žmogaus teisės nėra mūšio laukas tarp skirtingų kultūrų, tradicijų, tikėjimų, sistemų ar regionų. Žmogaus teisės visuomet buvo ir yra visuotinė kalba, kurią gali kalbėti bejėgiai žmonės bet kokioje šalyje, bet kokios religijos žmonės, visai nepriklausomai nuo to, kas yra valdžioje kas užima vadovančios pozicijas toje kultūroje, toje religijoje. Žmogaus teisės e, nėra e, mūšio laukas. Pavyzdžiui, Moteris gali būti sumušta ir Atenuose, ir Niujorke, ir Abadė, ir Johannesburgė, ir Pekine, ir Maskvoje, ir bet kurioje kitoje pasaulio vietoje. Ji tikrai nesakys, kad neturite teisės kalbėti mano vardu, nes žmogaus teisės nėra universalios. O štai vyras, kuris ją muša, pasakys, negalite kalbėti mano vardu. Mes šioje šalyje turime štai tokias e, tradicijas, tokias vertybės ir jūs negalite kištis. Ne, žmogaus teisės yra universali e, beginklių, bejėgių žmonių kalba. Būtent tai leidžia mums čia šiandieną susikipti rankomis Europos parlamente ir kautis, kautis už moteris ir Arabų lygos vardu. Jūs taip pat privalote kautis tam, kad pasiektumėte lyčių lygybės, kurios taip trokštame ir kurios dažnai taip trūksta. Dėkoju už jūsų dėmesį ir už jūsų dalyvavimą. Ačiū. Thank you, Stavros. And, uh, to, to make the final of this panel, we will... Ačiū. Na, o dabar suteiksiu žodį Michael Koller. E, tai yra vystimos ir bendradarbiavimo e, direktorius Europos komisijoje. Prezidentė, tie... E, Dėkoju. Norėčiau pasveikinti visus partnerius, partnerės, kurie, kurių dėka vyksta šis svarbus renginys. Noriu pasveikinti ir specialų įgaliotinį Lamery. Ponios ir ponai, kaip ką tik sakė generalinis sekretorius, lyčių lygybė nereiškia, kad turi būti sprendžiamos tik moterų lyčių lygybės problemos. Lygybės problema apskritai yra svarbi bet kokiu aspektu visose visuomenėse. Ir dar kartą noriu pasveikinti visų nacionalinių parlamentų atstoves. Na, aš atsiprašau, bet aišku, aš čia šokinėjau iš kalbos į kalbą, sako kalbantysis, ir mano graikų kalba ar arabų kalba nėra tokia gera kaip anglų. Kas svarbu? Moteris tikrai vaidina svarbu vaidmenį visuomenėje. Ir ne tik tai visuomenėje, viešajame gyvenime, pilietinėme gyvenime. Moteris yra ne tik kiekvienos valstybės ateitis, bet ir yra raktas į tą ateitį. Klausantis garbių svečių uh, minčių, aiškiai suvoki, kad tikrovė dar vis nėra tokia, kokios mes siekiame. Moteris susiduria su problemomis ne tik tada, kai bando įsilieti į visuomeninę veiklą Problemos kyla labai įvairios dėl pareigų šeimoje, dėl kitų kliučių ir aš prisimenu, kaip aš pirmą kartą 97 metais lankiausi Jemeno parlamente ir bendravau su dviem moterim, vienintelėm dviem moterim parlamente, kurios tada dirbo. Aš jų klausiau, ar jūs susidurite su kokiamis nors konkrečiomis problemomis, nes Tikrovė tai teisės tarsi užtikrintos. Ir jos sakė, jūs žinot, sako, yra tokie kultūriniai dalykai, nes visi, visos patalpos pritalpytos faktiškai vyrams. Bet uh, sprendimai, svarbiausi sprendimai priimami ne tose oficialiuose patalpose, o a, kavinukėse, kuriuose mes nelabai galim pasirodyti. Ir ten susitys, susirenka vyrai, bet ne moteris, moteros ten neįleidžiamos. Ir todėl, kaip matote, yra kultūriniai barjerai, kultūrinės kliūtis, kurių taip lengvai įstatymų nepašalinsi ir su kuriomis tada, bent tais 97 metais, susidūrė Jemeno moteris parlamentarės ir uh, negalėjo gerai vykdyti savo pareigų faktiškai. Aišku, Viskas teisinga, kas sakoma apie socialinės organizacijas, apie privatų sektorį, bet kila klausimas, ką mes turime nuveikti, kad pasiektume savo ambicingų tikslų. Kaip teisingai buvo ką tik pastebėta, mes turime tęsti pradėtą darbą ir šalinti toliau visas kliūtis, kad moteris galėtų visą verčiai dalyvauti politinėme, ekonominėme ir socialinėme gyvenime. Demokratija. Europoje mes ilgai mokėmės demokratijos pamokų ir vis dar visos pamokos nėra išmoktos, nes diskriminavimas lyties e, pagrindų, lyčių neligybė, kuri dar egzistuoja, tik parodo, kad demokratijos um, tikrosios demokratijos tikslo mes dar nepasiekėme. Dar nepamirškite, kad moterų vaidmuo gali būti aktyvus ir pasyvus ir kiekvienu atveju tai kelia savų problemų. Ypač e, turiu galvoje arabų valstybės. Mes labai rimtai vertiname lyčių lygybės klausimą mūsų kasdieninėje veikloje ir apie jį kalbame ne tik tai jungtinių tautų tribūnoje. Mes apie tai kalbame bendradarbiaudami su pietų viduržėmio regiono šalimis, su artimųjų rytų šalimis. Moterų dalyvavimas politinėme gyvenime yra vienas svarbiausių mūsų bendradarbiavimo elementų. Po to, kai 11 metais vyko arabų pavasaris, Komisija pateikė du strateginius dokumentus, du komunikatus, kuriuose aiškiai išdėsite, kokiais pagrindais ir kokiais principais vadovaujantis mes norėtume bendradarbiauti su arabų valstybėse. Ir tose komunikatuose labai aiškiai pasakyta, kad lyčių lygybės principas e, privalo būti integruotas visose bendradarbiavimo srityse. Ir čia įmanomi du variantai. Vienas variantas, kaip galima pasiekti to principo įgyvendinimo, tai yra politinis dialogas Tunise, e, Palestinoje. Mes, pavyzdžiui, diskutuojame su e, valdžios institucijomis, kad e, lyčių lygybės principas būtų integruotas institucinių lygių, kad būtų įtrauktos moteris įvairių komitetų ir institucijų darbą ir tokiu būdu jos, jų teisės yra apsaugomos. Tačiau kita vertus mes taip pat stengiamės įgyvendinti ir labai konkrečias programas bei projektus. Ir dabartiniu metu ES moterų projektų arabų šalyse finansavimui yra skirta 83 milijard, milijonai litų. Tačiau aišku, eurų, atsiprašau, ne litų. <laughs> Bet aišku, tai tik tai yra lašas jūroje. Kitas dalykas, kad mes nebejotinai turime ne tik stambes programas, daugia šalės programas, bet taip pat uh, atskiras programas skirtas uh, vienai ar kitai valstybei. Pavyzdžiui, su Maroku gyvendiname 45 milijonų eurų vertės programą, pagal kurią e, diegiamas lyčių lygybės principas ir užtikrinamos moterų teisės visose srityse. Mes taip pat dirbame ir su šalimis, kuriuose situacija nėra palanki e, darbui, pavyzdžiui, Sirija, kur daug labai pabėgėlių, kur labai daug nukenčia moteris ir mergaitės, kur daug yra nesimokančių mergaičių. 15 milijonų milijonų eurų yra skirta programai, pagal kurią turėtų būti atnaujintas mokyklų darbas ir būtų skiriamos stipendijos mergaitėms, kad jo 800 mergaičių, kad jos galėtų uh, įgyti e, pradinį išsilavinimą. Mes taip pat turime programas ir jas įgyvendiname, kuriomis siekiama užtikrinti švietimo tinklo funkcionavimą kaimo vietovėse. Mes taip pat dirbame Jordanijoje, kurioje labai daug pabėgėlių iš e, Sirijos ir Libane užtikrindami e, pabėgėlių moterų sveikatos apsaugą. Taigi regioninių programų yra. Ir a, yra tokių programų, kuriuose lyčių lygybės aspektas sudaro vieną elementą, o yra tokių, kur, kurios apskritai skirtos lyčių lygybės aspekto įgyvendinimui. Dar vienas dalykas, kad jeigu norime toliau pasiekti gerų rezultatų, mes turime a, dirbti ir integruoti lyčių lygybės e, principą į e, visas gyvenimo sritis. To mes tengiamės bendradarbiaudami su Tunisu, kad a, e, būtų plėtojamas socialinis, politinis, ekonominis um, bendradarbiavimas, mes uh, keliame lyčių lygybės aspekto integravimo į šias sritis klausimą, kad lyčių lygybės integracija būtų ne tik tai popierinė, bet taip pat ir techninė ir praktinė, nes moteris tikrai turi galimybių veikti. Regioninis bendradarbiavimas lyčių lygybės aspekto integravimo klausimų yra labai svarbus, bet uh, norint pasiekti siekti gerų rezultatų, reikia imtis konkrečių žingsnių. Taip mes jų pasiekėme Tunise, Palestinę, Jordanijoje, Jemene, bet ką reiškia platesnė prasme regionis bendradarbiavimas? Tai reiškia, kad reikia veikti kartu visiems ir darniai, keistis gerąją patirtimį ir matyti informaciją apie nenusisekusias priemonas, apie tai, kas nepasiteisino gyvenime, iš to galima pasimokyti. Ir mes būtent vykdami regionės programas to ir siekiame ir bandome taip elgtis. Manau, kad tai naudinga. Ir aišku, dabar šiame renginyje, keičiantis patirtimi, mes um, keisimės ir gerais ir blogais pavyzdžiais. Ir esu labai dėkingas visiems, kurie atvyko ir e, kurie dirba šį darbą. Pasikeitimas nuomonėmis tarp teisėkuros atstovų yra labai svarbus dalykas. O jūs ir esate teisėkuros atstovai, jūs esate tie, kurie priimate teisės aktus. Ir nebejotinai nuo jūsų priklausys, koks bus laikotarpio po 15 metų turinys. Mes ne visada pasiekėme savo tikslų, mes visada turime uh, papildomo darbo. Bet aš manau, kad moteris parlamentarės lyčių lygybės aspekto integravimą į vairias politinės rytis gali atlikti geriau negu kas nors kiti. Ponas Lambernydis sakė, kad reikia nu, nu, sukurti specialius komitetus ir grupės moterų, kadangi moteris kitaip mato dalykus ir gali pateikti naujų minčių apie lyčių lygybės aspekto integravimą. Parlamentai, parlamentų nariai įvaidina svarbų vaidmenį šiame darbe. Bet to yra dar vienas e, dalykas, kad per tokį bendradarbiavimą mes įdėgiame tokias vertybės arabų šalis kaip žmogaus orumą ir panašiai. Ir nepamirškite, kad net tie, kurie palaiko moterų, e, kas palaikė arabų pavasarį 2011 metais. Dauguma buvo moterų ir merginų, pavyzdžiui, Egipte. Jos kvietė kovoti už demokratiją, už žmogiškai orumą ir už nediskriminavimą. Mes galime kalbėti simbolių ir skaičių kalba. Mes galime prisiminti tokius žmonės kaip Oliver Sisters Berbureiri, kurios nukentėjo už kovą dėl žmogaus teisų. Mes galime prisiminti jas, bet yra mergaičių, kurios kiekvieną dieną kovoja už savo teisę socialinėme ir visuomenėme gyvenime ir jos žino, kad niekas savaime nenukrenta iš dangaus, kad už viską reikia kovoti ir kovoti ne tik, kad jos galėtų tomis teisėmis pasinaudoti, bet kad ir visos moteris arabų pasaulyje galėtų jomis pasinaudoti. Taigi bendradarbiavimas yra labai svarbus dalykas, jeigu mes norime um, įgyvendinti reformas ir užtikrinti, kad teisingumas, ekonominė plėtra būtų ne žodžiai, o realybė. Ir uh, man džiaugiuosi, kad vyksta ši konferencija ir manau, kad jūsų uh, konferencijos pranešimuose spaudai, reikia išryškinti visus tos svarbiausius aspektus, nes ši konferencija taps dar vienu žingsniu siekiant tolesnės pažangos, integruojant lyčių lygybės klausimą Arabų, Viduržėmio jūros regiono ir kitose visuomenėse. Ačiū. Tai Ačiū. O dabar skelbiama kavos pertrauka 20 minučių. Pakartosiu 20 minučių, ne 30 minučių, nes turime pradėti mūsų e, kitą e, sesijos dalį.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 posėdį, tad prašyčiau susėsti vietas. Dabar pradėsime pirmą sesiją. Moterų dalyvavimas e, politinėme gyvenime. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti savo bendrą pirmininkę, ponę Samirą Altairį, kuri yra regioninio biuro narė Young Women arabų šalims. Taip pat norėčiau pristatyti jums dvi prelegentės. Jos papasakos apie, jos pakalbės tą temą, kurią ką tik tais paminėjau, tai yra kolegės iš Europos parlamento vystimo komiteto pirmininkė Linda Ik Even ir ponia Heidi Hautala vystimo komiteto narė taip pat, ji pasisakys netrukus, jos pasisakys netrukus, tačiau dabar pasisakys mano bendra pirmininkė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponos ir ponai. Tikrai unikali galimybė būti čia Europos parlamente ir mes moteris. Džiaugiamės, kad komisija parengė šią programą, jinai įgyvendinama dviejus metus. Aišku, mes šiek tiek trumpiau ją įgyvendiname, bet mes labai daug dirbome, kad e, būtų pasiekti praktiniai rezultatai ir kad e, mes galėtume aptarti mums rūpimus klausimus. Žinote, kad e, daugelie šalių moterų teisų įgyvendinimas išgyvena um, perinamai tokį galima sakyti laikotarpį. Ta programa šuolis į priekį užtikrina a, moterų platesnį dalyvavimą įvairiose gyvenimo sritise, tose šalise, kurios išgyvena perinamai laikotarpį, yra tarp jų šalių e, paramos gavėjų, apie tai mes dar kalbėsime. Taigi mes dabar pasiekėme tašką, kai įvyko įvairūs geopolitiniai pasikeitimai mūsų regionuose ir kaip teisingai pastebėjo pasisakiusiai ryte, lyčių lygybė yra tas klausimas, kuris aktualus visose regionuose. Ir žmonės, kurie per arabo pavasarį išėjo į gatves, kovojo už visas laisvės, įskaitant socialinį teisingumą. Ir aš manau, kad negali būti jokių teisų, jeigu neužtikrinama socialinis teisingumas. Esu labai dėkinga regioniniam biurui už tą dosnę paramą, kurią mes gauname. Ir tikrai Europos Sąjunga ne tik finansiškai, bet ir politiškai remia mūsų veiklą pagrindinėse sritise visų pereinamuoju laikotarpiu. Mes to tikrai labai laukiame ir esame labai už tai dėkingi. O kadangi aš jau kalbu, tai noriu padėkoti ir mano kolegoms, kurios dirba čia ir kaire. Ir dabar norėčiau dar pristatyti jums mūsų prelegentus. Pone Sena Gamalaldin, kuri um, anksčiau dirbo Egipto parlamente, toliau ponia Heidi Hautari, uh, Maroko Rahida Tahri, Maroko parlamento narė ir atrodo dar iš Palestinos turime svečią, moterų reikalų ministrė buvusi. Ir dabar iš karto perduosiu žodį savo bendra pirmininkai. Dabar buvo pristatytos prelegentės, kurios pasisakys pirmojoje dalyje. Norėčiau visų paprašyti būti pasiruošusiems e, pasisakyti iš vietos, nes 12.30 turėsime kartu pietauti. Taip kad nepamirškite, turėsite pasisakyti. Pone Linda McEwen. Labai ačiū, dėkoju už tai, kad pakvietėte mane į šią konferenciją. Tikrai spūdinga matyti tiek daug moterų šioje salėje iš tiekos daug e, šalių, kaip ir sakė Samira, tikrai vyksta didžiuliai pokyčiai. Todėl labai malonu matyti, kad e, šių šalių moteris imasi vadovaujančių pozicijų ir siekia savo šalis vesti į geresnę ateitį. Mano vardas yra Linda Makavan, aš esu vystimosi komiteto Europos parlamente e, pirmininkė. Taip pat jūs kalbėjote apie lyčių perspektyvą vystimosi srityje. Aš žinau, kad ir Heidi Hautala ir kitos man pritarė dėl to, kad lyčių aspektai turėtų būti labai svarbus, e, labai svarbus mūsų darbe. Kaip ir žinote, kitais metais yra numatomos labai svarbios diskusijos jungtinėse tautose dėl e, darbo tvarkės po 2015 metų, dėl naujų vystimosi tikslų. Taigi mums būtina užtikrinti, kad ir tose diskusijose būtų kalbama apie lyčių lygybę bei lyčių aspektus, tuos dalykus, kurie labai svarbus čia susirinkusiems. Vis dėlto šiandien aš atėjau pakalbėti ne apie vystimąsi, o apie tai, kaip tapau politikė bei ką reiškia e, būti politikė Europos parlamente. Aš esu iš e, centrinės kairiosios partijos Junktinėje karalystėje, dirbau darbo partijoje nuo 79 metų, tad tikrai daug metų dirbau kaip politikė. Taip pat aš dirbau kaip aktyvistė, kaip e, tas žmogus, kuris pelsdavosi į duris, dalino biuletenius ir panašiai. Ir tik po to tapau Europos parlamento nare. Jei šiandieną pažvelgtumėte į Europos parlamentą, pamatytumėte, kad ES jau 50 metų turi lyčių lygybės teisės aktus, tačiau vis tiek net ir Europos parlamente nėra pakankamai moterų, kol kas 37 procentai moterų yra parlamente, o mūsų frakcijoje yra 21 procentas moterų. Tuo tarpu Junktinėje karalystėje tik tai 20 procentų narių yra moterys atvejis mūsų partijoje. Akivaizdu, kad dar daug ką reikia nuveikti ir e, esame ta šalis, kuri turi tikrai e, daug moterų, bet vis dėlto reikia dar imtis veiksmų. Žmonės manęs klausia, kodėlgi aš pasirinkau politiką. Aš visuomet e, atsakau, kad moteris mane atvedė į politiką, bet ne moteris iš mano partijos. E, pirmoji Jungtinės karalystės premjerė ponė Tečer e, buvo išrinkta ir dėl to aš nusprendžiau tapti politiką, nes man nepatiko ponė Tečer. Taigi tokios buvo priežastys, kodėl aš pasirinkau politiką. Vis dėlto džiaugiuosi, kad turėjome tuomet moterį premjerę. Nuo pat tų laikų aš esu įsitraukusi į politinę veiklą, tačiau Manau, kad jūs esate pastebėjusios, jog dažnai vyrai yra tie, kurie kalba televizijoje, pirmininkai, o būtent moteris atlieka visus kasdienius darbus. Jos masto, kaip padidinti biudžetus, kaip E, suaktyvinti veiklą ir panašiai. Tokia situacija yra ir mūsų partijoje ir tai tęsiasi jau 40-50 metų. Būtent moteris e, atlieko šiuos svarbiausius veiksmus. Aš pažįstu tokių moterų savo partijoje, kurios eina, beldžiasi į duris ir prašo, kad žmonės prisijungtų, palaikytų darbo partiją. Kalbant apie tuos žmonės, kurie išrenka jūs tapti nare, kandidate, tai yra vietos žmonės, tokia yra mūsų sistema. Taigi, būtent vietos aktyvistai renkasi, kas taps kandidatu, o ne e, žmonės viršūnėlėse. Prisimenu, kartą vienas senas žmogus, Jurkšyro akcentu, man tarė, mes tikėjomės, kad tu būsi jaunas vyras. <laughs> jo veidas buvo itin nusiminęs, nes e, jis tikėjusi, kad pasirodys jaunas kandidatas. E, dar prisimenu, kai man buvo 35, aš jau 18 metų buvau darbo partijos narė, aktyvistė ir siekiau tapti Europos parlamento nare. E, dirbau su ES aspektais daugybę metų savo šalyje, buvau tikrai ekspertė, tačiau vis dar žmonės apie mane sakydavo, jie tik tai moteris ir neišmano šių dalykų, net kai turėjau tiek metų patirties šioje srityje. Taigi akivaizdu, kad egzistuoja tam tikri barjerai. Vienas iš buvusių e, ministrų, panas Mom, kuris ministrė atsiprašau, kartą man tarė, Moteriams yra sunku tapti kandidatėmis, kadangi daugelis politinių partijų narių yra vyrai ir kai jie galvoja apie kandidatus, jie ieško kažko panašaus į save. Būtent dėl to atsiranda kliučių, dėl ko moterys netampa kandidatėmis ir negali įsitraukti į politiką. Vis dėlto nuo to laiko, kai aš buvau išrinkta ir beje aš buvau pirmoji iš savo regiono moteris išrinkta į tą partiją. O po to viskas keitėsi ir darbo partijoje dabar daugiau nei pusė narių yra moteris. Taigi, kai aš buvau išrinkta, kitos moteris mane tikino, kad turėčiau jas atstovauti ir e, aš taip pat skatinu kitas moteris dalyvauti politikoje ir skatinu jūs tai daryti. Aišku, vyrai turi vaikų bet vis dėlto dažniausiai moteris užsima vaikų priežiūro, būtent tai yra jos pirminė pareiga. Tarsi. Aš pati vaikų neturiu, bet žinau, kad toms, kurios bando suderinti ir karjerą, ir šeimą, tai yra tikrai sudėtinga net ir šiandieną. Tai tikrai nėra lengva ir turėti šeimą, ir būti politikė. Mano partijos parengė e, sąrašus atitinkamus ir e, numatė tam tikras kvotas. Dėl to viskas tapo lengviau. 97-aisiais buvo 100 moterų išrinkta, e, po to, kai Thatcher išėjo iš valdžios. Ir aš tikrai pritariu, kad reikia imtis teigiamų veiksmų dėl moterų dalyvavimo. Moterų dalyvavimas tikrai viską keičia. Dabar papasakosiu tokį trumpą nuotikį. Aš atvykau į susitikimą savo miesto rotušėje. Tai buvo susitikimas su parlamentare. Ji buvo moteris, taip pat dar dvi tarybos narės, vėlgi moteris. Ir mes visos turėjome vieną bendrą dalyką. Visos atėjome su maišeliais, kuriuose buvo prekes. Tikiu, kad jei atvyktumėte į vyrų posėdį e, pusę šešių vakare, penktadienį, tai jie tikrai neteitų su pirkinių maišeliais. Net ir dabar galima pasakyti, kad e, egzistuoja skirtumai tarp politikų, e, tačiau privalome kovoti ir įtraukti kaip įmanoma daugiau moterų, kad jos dalyvautų politikoje. Dėkoju. That, that was very inspiring. It... Labai įkvepianti kalba. Akivaizdu, kad nelaimė po vieną nevaikšto. Na, o dabar pristatysiu ponę Saną Gamalildin. Ji yra buvusi Egipto parlamento narė. E, صباح الخير e, يعني أنا سعيدة معاكم في البداية بشكر طبعا البرلمان الأوروبي Labai ačiū, man labai malonu dalyvauti šiame susitikime. Taip pat dėkoju parlamentui, kad mums sutikė galimybę e, arabų šalių parlamentariams pasikeisti nuomonę e, įvairiomis temomis, kurios domina moteris e, tiek arabų pasaulyje, tiek ir visame pasaulyje. Norėčiau konstatuoti, kad su moterimis susiję klausimai yra universalūs. Jie iš tiesų reikalauja uh, sprendimo, kad būtų pasiekta tikra lygybė ir kad moteris būtų e, laikoma tikra pilietė. Aš norėčiau padėkoti e, Kairo moterų biurui, kad e, bendradarbiavo su mumis rengiant šią iniciatyvą. Aš atstovauju Egiptui ir taip pat labai džiaugiuosi, kad galiu susitikti su kitų arabų šalių atstovėmis. E, Įvairios priežastys, e, dėl kurių domime šiomis temomis, yra labai tarpusavie susijusios. Mūsų kančia bendra, mūsų bendri rūpeščiai. Ir tos e, šalys, arabų pavasario šalys, kurios uh, se vyko arabų revoliucija, taip pat atsidūrusios tokioje pačioje situacijoje. Aš e, papasakosiu apie Egiptą. E, e, anksčiau buvo liaudės asamblėja, dabar parlamentas, ten mes nuo revoliucijos, nuo sausio revoliucijos pastebėjome, kad įvyko labai nemažai pakitimų, pasikeitimų. Viskas pasikeitė. Dabar situacija žymiai sunkesnė, kadangi mūsų konkurentai ir varžovai yra radikal, radikalios uh, musulmoniškos uh, srovės. Mes esame kaltinami uh, kaltinamos garbė, garbės klausimai kiliami, mes laikomos netikinčiomis ateistėmis ir panašiai. Manome, kad tokia konkurencija yra nelojali, nežiūrima kas iš tikrųjų rūpi moterims. Tie įstatymai, kurie tvarko Egipto visuomenę, tikrai nėra tų pusėje, kurios e, nori, kad būtų vienodai ir lygiai atstovaujamos. Mes labai nukentėjome paskutinių rinkimų metų, kurie vyko iš karto po sausio revoliucijos, kitaip tariant, e, e, dėl proporcionalumo nukentėjome. Kas įvyko su, tuo, su ta lygybė? Sąrašo pradžioje buvusios moterys atsidūrė e, visai nepavydėtinose pozicijose dėl to, kad e, užėmė jų vietas ekstremistai religin, religiniai e, atstovai. Jos tiesiog atsidūrė sąrašo apačioje. Aš priklausau e, pasaulietiškai partijai sąrašas yra sudarytas, jūs žinote, kad e, tik 2 procentai moterų buvo išrinkta į parlamentą parinkimų, nes buvo kuriamos labai didelės kliūtis, kad moteris ten nepatektų. Moteris arabų visuomenėje ir toliau lieka neišsilavinusios, nemoka skaityti ir tai tikrai labai e, gaila. E, kai moterys e, sudaro silpniausiai ir vargingiausiai visuomenės sluoksnį, tai iš tiesų didžiulė problema. E, Moterims tiesiog atkertama, kaip tu nori užimti kažkokį politinį, vaidinti kažkokį politinį vaidmenį, jeigu tavo kojos ir rankos surištos, tu negali taip pat dalyvauti kaip vyras politinėme gyvenime. Bet to yra įvairūs papročiai, tradicijos, e, kurios labai senos ir tos tradicijos ir toliau diskriminuoja moteris vyrų atžvilgių. Toliau buvo 30 birželio e, revoliucija, po kurios moterys įgavo didesnės reikšmės, jos, žinom, jos, jų dalyvavimas pasidarė matomesnis. Tikrai nesakau, kad mes pas, pasiekėme visų tikslų, tačiau mes pasidarėme tiesiog matomesnėmis mūsų konstitucija, Egipto konstitucija daugiau negu 20 straipsnių kalba apie moterų teises. Ir mums tai iš tiesų buvo labai didžiulis e, kiek kokybinis šokis, šuolis. Dabar jau žengta žingsnis į priekį, kad būtų teisiama už smurtą prieš moteris, tai yra tikrai žingsnis be precedento. Dabar jau moteris gali užimti įvairias e, vietas, nes tokia yra valstybės prievolė. Valstybė turi paskirti tam tikras vietas moterims. 2014 m. Egipto konstitucijoje iš tiesų yra numatyta nebloga vieta moteriai kalbant apie suderinimą, šeimininio ir profesinio gyvenimo suderinimą. Tai irgi buvo e, padaryta nemenka pažanga, kol valstybė kovoja su beraštiškumu ir skurdu, e, tai moterims E, suteikiamos e, geros galimybės. Mes dabar turime naujų galimybių ir jeigu matote, kas vyksta Egipte skaitydami įvairius straipsnius e, žiniasklaidoje, tai, pamaty, tai sekate, kas vyksta Egipte, tai pamatysite, kad visos marginalinės partijos Egipte dabar bus atstovaujamos. tos visos partijos, kuriuose moterys buvo nustumtos į šalį. Yra ir invalidų partijos, ir kitokios partijose moterys visuomet būdavo nuo, nuo šalyje. O dabar pagal naują įstatymą politinės partijos privalo moteris įtraukti į savo sąrašus. 56 kandidatės moteris iš 120, e, moteris taip pat gali kelti savo kandidatą kultūras visame Egipte. O skiriant e, Respublikos prezidentą, tai irgi buvo padaryta didžiulė pažanga. Po to, kai krito ekstremizmas, tas politinis mūsų vadinamas um, ekstremizmas, uh, mm, pamatėme, kad e, pusė rinkėjų yra moteris. Tai yra gerai. 25 procentai um, savivaldybių taryboje 20, e, skiriami moterims, 25 procentai jaunimui, tarp jų irgi gali būti moterų. Uh, Bet kokiu atveju moterims yra skirta 25 procentai e, vietų ir nemažiau. Moterų dalyvavimas politinėme gyvenime arabų šalyse prasidėjo nuo Tuniso. Sveikinu Tuniso kolegas, nes jie sugebėjo įveikti tas teroristinės srovės, kas leido polit, e, e, pasaulietiniams partijoms gauti, užsitikrinti balsų daugumą. Mums tai yra labai svarbu, tikimės, kad e, nuo šio politinio e, svorio senų tradicijų, e, islamo tradicijų mes galų gale atsiribosime. Norėčiau visas jūs pasveikinti ir kartu pasidžiaugti Nes kai moterys aktyviau gyvens politinėme ir visuomeninėme gyvenime, e, viskas e, klostysis žymiai geriau, nes ir ministrų vietas užims moterys ir kitas svarbės vietas. E, Egipto konstitucija to nedraudžia, taip kad moterims keliai atviri ir tikimės, jog šis šuolis į priekį. Šis šūkis mums labai tinka ir tai yra labai tinkamas šūkis arabų pasaulio moterims. Pirmininkė, ačiū už pasisakymą. Taip pat norėčiau padėkoti, kad e, papasakote apie pasiektą pažangą. Manau, kad tai yra didžiulis paskatinimas kitų šalių moterims. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Heidi Hautelę tai yra Europos parlamento vystimo komiteto narė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš noriu pasveikinti e, mūsų kolegės iš arabų valstybių atvykusių. Manau, kad vienas iš svarbiausių dalykų, dėl ko mums Suomijoje pasisekė e, pasiekti gerų rezultatų, yra moterų bendradarbiavimas, įskaitant moterų politikių bendradarbiavimą, nepriklausomai nuo jų atstovaujamų partijų. Tikrai buvo sukurta sistema, kuri, ne, kuri atsirado tik dėka įvairių politinių, e, politinės pakraipos moterų e, bendradarbiavimo. O sistema vaikų priežiūros tikrai gera. Dabar dėl arabų pavasario mūsų vyriausybė nuo pat pradžių priėmė sprendimą, kad ypač svarbu atkreipti dėmesį į arabų šalių moterų padėtį ir vaidmenį. Mūsų ministras pirmininkas lankėsi kairę per arabų uh, pavasarį ir uh, sakydamas viešą kalbą aikštėje pabrėžė, kad moteris turi tapti uh, svarbiausiomis visuomenės veikėjomis. Šią prasme man pasisekė, aš gana lengvai įsiliejau į politinį gyvenimą. Mūsų parlamente dirba per 40 procentų moterų. Tačiau ir nėra jokių kvotų. Bet aš tiesą pasakius uh, tikiu ir kvotų variantų, nes manau tai gali būti naudingas dalykas. Todėl raginčiau moteris pasižiūrėti, kokiais būdais įmanoma iškelti tas kompetitingas moteris, kurios galėtų nuveikti daugiau. Mes uh, dirbame su rinkėjais ir mūsų uh, E, žaliųjų partijoje daugiau moterų negu vyrų. Ir kartais vyrai net pradeda skūstis, kad jie atsiduria moterims pavaldžiose pozicijose. Ir mes tada jiems sakom, žvilgterėkite, pagal kvotas jūs e, vis tiek būsite, vyrų turės būti mūsų partijoje, taip kad nesiskuskit. Aš manau, kad e, mes neturime problemų, kad problemų dėl galimybių dalyvauti politinėme gyvenime kyla dėl to, kad yra netinkamai sustvarkytas politinių partijų finansavimas, kaip ir rinkimų kampanijų finansavimas. Yra labai atlikti tyrimai, kai jie rodo, kad vyrams tiek privačios, tiek neprivačios įmonos rinkimų kampanijai skiria kur kas daugiau lėšų negu moteriams. Tai nėra geras dalykas, tai nėra skaidru ir mes norėtume, kad visi finansav, visas finansavimas, kuris yra skiriamas rinkimams, būtų skaidrus ir aiškus. Be to, aš vieną kartą pirmininkavau šiam puikiam moterų komitetui parlamente ir prisimenu, kad parlamento nariai vyrai net sukūrė savo samokslėlį, nes jie sakė, kad moterų komitetas egzistuoja tiek ilgai, kad jau užtenka ir moterų lygybės buvo galima pasiekti. Ir jie nutarė šiek tiek supaprasinti komitetų sistemą, pagal kurią moterų komitetas turėjo būti panaikintas. Tokia situacija e, susikūrė 98 metais, bet mes um, atkovojame savo pozicijas ir, gal, ir laimėjome šį karą. Su vyru mes išlaikėme komitetą ir net įgyjome daugiau galių. Taigi, kaip matote, pilietinės visuomenės narių padeda, padedamos mes išlaikėme komitetą. Ir noriu pasakyti, kad iš tiesų reikia skatinti įvairiausių formų bendradarbiavimą tarp moterų ir panaikinti tuos net dažnai nematomus barjerus, nematomas kliūtis. Mano patirtis rodo, kad net ir aš priklausau partijai, kuri, kurią mes pačios vadiname feminiščių partija. Problema ta, kad kai kalbame su kolegomis vyrais, jie labai aiškiai sako, kad kai kuriuose sritise nereikia imtis veiksmų ir kad moteris yra, neto, neturi jokių pranašumų. Ir man dažnai tenka įrodinėti, kad mes esame protingos ir net protingesnės dažnai ir kad mes galime atlikti tam tikrus darbus ir strategiškai planuoti, analizuoti. Ir labai džiaugiuosi, kad Linda kuri yra e, e, specialistė klimato kaitos ir aplinkos saugos, gali patvirtinti, kad mes galime pasiekti tikrai daug rezultatų, kada dirba moteris, nes būtent moteris turi polinkį viską integruotą. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad kai dirbau tarptautinės plėtros, Suomijos tarptautinės plėtros ministrė, o tą postą užėmiau trejus metus, man labai pasisekė, nes pagal mūsų politiką moterų teisės yra vienas iš politikos kertinių a, pamatinių akmenų. Ir a, mūsų moteris atlieka tokį didžiulį darbą ir labai džiaugiuosi, kad mūsų bendradarbiavimo pasiekoje iškylo kitos moteris ir kad e, Suomija, būdama rimta numeris vienas donorė rėmėja kovotojų už moterų teisės kitose šalise gali išlaikyti šią poziciją. Ačiū. O dabar norėčiau pakviesti ponę Tahrai pasisakyti. Dėkoju. Visiems laba diena. Labai džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šiame posėdėje, šioje konferencijoje. Taip pat norėčiau padėkoti visiems organizatoriams bei organizatoriams prisidėjusiams prie darbo rengiantis konferencijai. Tikimės, kad tikrai puikiai pasinaudosime šią konferenciją kaip e, įstatymų leidėjos ir kaip aktyvistės kovojančios už e, lyčių lygybę. Aš priklausau progre, e, pažangiųjų socialistų partijai. Kaip atėjau į politiką? Ogi taip aš pradėjau tais laikais, kai buvo pradėta kaltinti, teisti nepopuliarūs, e, nepopuliarūs e, politikai. 2004 metais e, politikai pradėjo dalyvauti rinkimų debatuose ir mes pagalvojom, kad moterims prasiskinti kelią į politiką, turėtų būti numatyta galimybė tarp bendrų principų. Aš buvau viena iš istorinių feministinių organizato, e, asociacijos organizatorių. Magrebo šalių, e, Magrebo šalys toje struktūroje dalyvavo mūsų idėjos neapsiribojo tik bazinėmis idėjomis. Mes buvome linkusios bendradarbiauti su visomis moterimis, nesvarbu kokiai religiniai e, bendruomeniai jos priklausytų ar politiniai sroviai. E, nes mums visoms rūpi bendri reikalai, mums kyla bendros problemos. Pirmą kartą pareikalavome uh, E, kvotų 2000. 1993 e, metais ir mus labai, į mus labai iš aukšto buvo pažiūrėta. E, tuomet buvo pasakyta, kad kai pas, paprašyta jau dabar kvotų moterims, tai bus paprašyta kvotų netrukus plikiams, o paskui paprašyta kvotų arkliams. Nepaisant visko, Mes e, kovojome toliau ir pirmą kartą 1993 e, metais parlamente į parlamentą pateko dvi moterys. Jau šį rytą buvo pasakyta, kad kova už moterų teises yra susijusi su kova už politinės, socialinės ir kultūrinės teisės. Visa tai yra labai glaudžiai tarpusavyje susiję, mes e, kovojome už asmeninį statusą, kad e, galėtumėm pakeisti baudžiamai kodeksą, darbo kodeksą, e, kad moteris būtų tinkamiau atstovaujamos tame tarp ir politikoje. Mes moteris iš tiesų pasiekėme labai daug. Kai pasižiūrime į praeitį, matome, kokia didžiulė pažanga yra padaryta. Tačiau, žinoma, lieka dar labai daug. E, Maroko patirtis 2002 metais buvo pažymėta svarbia gairė, nes tada buvo į parlamentą išrinkta 30 moterų. Du 2011 metais į nacionalinį sąrašą e, pateko, pateko dar daugiau moterų. Galima būtų metraštyje šiuos metus pažymėti baltų pa, akmenių nes tada buvo pasiekta konstitucijoje numatyta tikroji vyrų ir moterų e, lygybė. Tuomet buvo įvestas lygybės principas. Lygybės principas yra e, grįstas vienodų vietų skaičiumi, mes institucionalizavome šį dalyką. Šiandieną pirmosiuose rūmose yra 77 parlamentarės iš 395 narių. Aukštutinuose parlamentuose rūmose yra tik šešios moterys iš 270 parlamentarų. Kvotos buvo įrašytos į konstituciją, nes ma, mes manome, kad e, turi būti numatytos moterų dalyvavimo procedūros e, ne tik parlamentinėme lygyje, bet ir savivaldybėse, savivaldybių tarybose. Tačiau kyla problemų, kai viską reikia įdėkti praktikoje. Įstatymų E, įstatymuose viskas numatyta, tačiau realybėje yra kiek kitaip, nes konstitucijoje yra kalbama maždaug tokiais žodžiais, kad valstybė siekia lygybės. Dabar moteris jau reikalauja, kad būtų realiai ta lygybė įgyvendinta ir ta tas lygybės siekimas mūsų yra interpretuojamas kaip neprivalomas dalykas. Mes dabar reikalaujame, kad viskas visose politinėse frakcijose, partijose būtų e, atspindėta kaip vienas iš esminių reikalavimų, kad moteris turėtų būti visose e, priešakinėse eilėse, tik tais taip galima pasiekti tikros realios lygybės, nes antraip tie įstatymų tekstai lieka visiškai beprasmiai, nes jie nėra konkretūs ir e, gyvenime nėra įdėgiami. Taip pat tam, kad būtų e, lygybės kultūra e, propaguojama ir platinama, reikia daugiau lėšų. Aš labai atidžiai išklausiau kolegių pasisakymus, mes įvairiuose politiniuose forumuose matėme, e, pasisakančius vyrus, kurie sakė, kad mes e, jums atvėrėme duris į e, savivaldybių tarybas ir panašiai. Tačiau ta lygybės kultūra turi būti iš tiesų įsišaknyjusio. Tam, kad jį įsišaknytų, reikia e, atitinkamo parengimo, mokymo ir konkretaus darbo. Norėčiau papasakoti, kaip mes parlamente dirbam teisų aktų leidimo darbą. Mes parlamente su, priėmėme moterų grupę, sudarėme grupę iš moterų ir pavadinome ją parlamentarės už lygybę. Ši Į šią grupę įeina visų politinių frakcijų moteris, mūsų e, amžiaus vidurkis yra labai nedidelis ir per tą grupę mes tengiamės, kad moteris, Europo, e, kad moteris parlamento, mūsų parlamento struktūroje būtų labiau matomos ir pastebimos. Žinoma, buvo E, dėrybos, kurių metu mes primetėme, kad parlamento struktūrose bent trečdalis parlamentarų turi būti moteriškos lyties. Ir parlamento vadovybėje taip pat turi būti parlamentarių moterų. Bent jau trečdalis. Žinoma, mūsų dėrybos dėl to nepalengvėjo. Mes e, sukūrėme nuolatinį komitetą lygybės klausimams, Mm, bet e, viskas realybėje atsitinka taip, kad moteris kalbasi, sprendžia kažką tai, e, kažką susidera, o įstatymus galų gale rašo vyrai ir parašo savaip. Tada mes paprašėme konstitucinės tarybos viską atmesti, kadangi e, nebuvo tas, kas surašyta, to, toli gražu net nekvepėjo, nekvepėjo lygybę. Taigi labai džiaugiuosi kad vyksta diskusijos. Labai džiugu visada matyti moteris iš įvairių pasaulio kampelių, kad galėtumėm pasikeisti gerąją praktiką. Šukran. Ir ją pritaikyti. Pirmininkė sako, dabar kalbėsiu slovakiškai. Šukran, tai yra vienas iš nedaugelio žodžių, kuriuos aš uh, prisimenu iš savo vizito Alžyre ir Alžyre tikrai aš įgyjau labai daug galimybių gauti išsilavinimą, susitikti su naujais žmonėmis, galėjau studijuoti Prancūzijoje, įgyti žurnalistės profesiją ir vėliau o, jau važinėti ir skatinti kitas moteris sekti mano keliu. Aš Alžyre e, užaugau, kaip jau pasakojau. Dabar norėčiau suteikti žodį jums, kad galėtumėte užduoti klausimus prelegentėms. Turime maždaug pusvalandį, todėl paprašysiu, kad užsiregistruotumėte, pasižymėsime jūsų pavardės ir paprašysiu kalbėti labai trumpai, nes jūsų labai daug, bet žinoma turėsite progų pasisakyti ir daugiau. Tikrai dėl to nuogastauti neverta. Okay.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 puikius pasisakymus bei už įdomią informaciją, kuri buvo juose pateikta. Dėl moterų emancipacijos, dėl jų dalyvavimo politinėme gyvenime. Norėčiau pasakyti, kad pasauliniu mastu moterys dalyvauja viešajame gyvenime E, moterų dalyvavimas viešame gyvenime siekia 21 procentą. Tai neliečia trečiojo pasaulio ir arabų pasaulio šalių. Reikia atkreipti dėmesį į didžiulius iššūkius. Tų iššūkių yra daug ir reikia pabandyti tuos iššūkius spręsti, kad moterys atsidurtų galų gale bent jau pakenčiamesnėje situacijoje. Moterims iškyla daug iššūkių. Būtent e, politinių, politinė prasme moterų klausimas nėra labai matomas visuomenėje. 15-20 procentų pagal atliktus tyriamosius darbus moterų e, yra tose postuose, tačiau arabų šalyse tik 5-6 procentai. Tad reikėtų moterį šviesti. Reikėtų pasakoti moterims, kad e, jos turi galimybių, kuriuos gali realizuoti politikoje ir kitur. Jūs e, be jokios abejonės žinote, kad e, viskas vyksta per labai ilgą auklėjimą į tradicinį procesą, visam tam reikia renkti dirbą, ruošti kelią. Moterys turi būti uh, informuojamos, kad įgautų didesnį pasitikėjimą savimi. Taip pat yra labai svarbus dalykas būtent žiniasklaida. Jeigu šiandieną Šiandieną, pavyzdžiui, žiniasklaidoje yra populiarinamas tradicinis moterų įvaizdis. Tačiau e, reikėtų, rodyti, reikėtų, kad būtų atvirkščiai, jeigu bus rodomos žiniasklaidoje tos moterys, e, kurios e, kurio, kurioms pasiseka, tai jų bus vis daugiau ir daugiau, tuo tarpu rodomos tik tais tos, kurioms nesiseka tokia netgi pasidariusi klišė, tarsi štampas, taip kad reikėtų, kad žiniasklaida moterų atžvilgių būtų objektyvesnė ir nesiūstų, mm, nesiūstų neteisingo moters e, paveikslo. Toliau terorizmo klausimas, tų visų grupuočių klausimas, religin, religinės grupuotės, uh, E, teroristų grupuotės e, smaugia ir prievartauja Sirijoje, Jemene ir kitur mūsų e, seses. Reikėtų, kad būtų kalbama apie Sirijos, Irano, Jemeno moteris. Jos net nesistengia būti atstovaujamos politikoje. Jos nori tik saugumo, tik užsitikrinti fizinį neliečiamumą. O dabar norėčiau papasakoti keliais žodžiais apie sprendimus, kuriuos galėtumėm pasitelkti. Žinoma, e, teisės aktai yra labai svarbu, įstatymus reikia stiprinti, tačiau įstatymai lieka tik įstatymais, kuri, tik e, popieriu, popieriuje, jeigu jie nebūna įgyvendinti. O moterų klausimai nėra klausimai susiję vien tik tai su moterų organizacijomis, nuo visko atsėti. Tai priešingai yra klausimai, kurie turi rūpėti ir rūpi visai visuomeniai. Toliau e, tvarus vystimas, juk tvarus vystimas be moterų neįmanomas, nes tai yra pusė žmonijos. Mes turime susidaryti holistinį požiūrį į E, viską ypatingai žiniasklaidą turime susitelkti, e, kad būtų gerinamas moters įvaizdis, juk moteris nėra daiktas, kaip ji pristatoma dabar žiniasklaidos priemonėse. Moteris, ant moters pečių e, arabų šalyse ten gula viskas ir vaikų auklėjimas, ir būties darbai, ir visa kita. Ką gali vyrai be moterų uh, palaikymo e, ir be to nematomo darbo, kuris vyksta užkulisiuose. Arabų pasaulis didelis, jis sudaro labai skirtingos šalis. Pavyzdžiui, Sirijos ir Maroko moterų padėtis yra visai netokia, kaip moterų padėtis e, Sirijoje arba Palestinoje. labai daug e, specifinių skirtybių e, pastebima tarp moterų įvairiuose arabų kraštuose. Ačiū už galimybę pasisakyti, pirmininkė. Dėkoju, norėčiau, kad labai trumpai prisistatytumėte, kai pasisakysite, kad žinotumėme, iš kur jūs esate ir kam atstovaujate. Pone Švedrova. Ačiū, esu Mikaela Švedrova iš Čekijos Respublikos, tikriausiai jūs uh, žinote šią šalį, ji yra Europos centre. Aš esu moterų komiteto narė. Esu krikščionių demokratų frakcijos atstovė. Savo frakcijoje sukūriau moterų platformą nes įstatymas lygybę numato, kai buvo pažymėta įvairių šalių atstovių, tačiau realybėje atsitinka taip, kad e, tos teisės gyvenime nėra realiai įgyvendinamos. Pavyzdžiui, Čekijoje moterys yra, e, moterų visuomeninėme gyvenime dalyvauja 20 procentų, tai yra savotiška lygybė, jos uh, teikia savo kandidatūras, dalyvauja rinkimuose, tačiau nors juose ir dalyvauja, e, sąrašuose užima e, apatinės pozicijas ir paprastai nebūna išrenkamos. Krikščionių demokratų klube Čekijoje yra 13 parlamentarų, tačiau nei vien, e, tarp jų nei vienos moters. Man tai yra tiesiog neįtikėtina. Čekijos parlamente dirbau 14 metų ir visada palaikydavau moteris dalyvaujančias politikoje. Aš sukūriau platformą moterims, krikščionių moterų platformą. Labai tiksliai tai vadinasi e, krikščionių demokratų moterų platforma kad moterys būtų skatinamos dalyvauti politikoje visų pirma, o antra, kad būtų kuriama ir įgyvendinama šeimos programa. Būtent dėl tos priežasties aš ir dalyvauju politikoje. Nes noriu, kad moteris, vaikas ir šeima būtų neatsiejami dalykai ir visą laiką susijęti. Dėl to aš ir įsitraukiau į politiką. Nes pagal išsilavinimą esu architektė, inžinierė ir dėščiau ir e, šiaip e, ir kitaip dirbau. O politikė tapiau, tapau todėl, kad e, noriu moteriai, vaikui ir šeimai sukurti palankę politinę terpę. Politikoje galėjau dirbti dėl to, kad mane rėmė vyras, šeima ir bendradarbiai. Dažnai tarp mano bendradarbių pasitaikydavo moterų, bet e, būdavo ir vyrų. Mane kaip moterį toje profesijoje, e, kurią atlikau ir politikoje, taip pat mane galima pakeisti, tačiau šeimoje aš nesu pakeičiama. Politikoje aš irgi buvau ir liksiu moterimi, tačiau uh, Aš norėčiau, kad moterys kaip galima daugiau dalyvautų toje politikoje. Būtent dėl to aš ir norėjau pasisakyti konferencijoje. Aš norėjau visiems ir visoms pasakyti, kad jūsų darbą rėmiau ir remiu. Moterų padėtis pasaulyje yra labai sudėtinga. Linkiu jums uh, tvirtybės, kuriant geresnės sąlygas moterims, vaikams ir šeimoms. Didelis, didelis ačiū visoms moterims iš arabų pasaulio. Merci beaucoup, comme vous êtes... Labai ačiū, kadangi norinčių pasisakyti tikrai labai labai daug. Prašau kalbėti trumpai, nes pietų metu ir po pietų turėsime progos pasisakyti. Jeigu kartais atsitiktų taip, kad nepasisakys visos, tai po pietų suteiksime žodį tikrai visoms. Dabar žodis poniai Alfara. E, e, Dėkoju, ponė pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti, kad pakvietėte mus į Europos parlamentą. Ši konferencija yra be galo svarbi ji užima labai svarbę vietą moterų širdyse, tų moterų, kurios kovoja už moterų teises. Aš labai aukštai vertinu tai, ką sakė ponas Lambrinidis. Jis sakė, kad moterų teisė yra žmogaus teisė, universali teisė. Nereikia kalbėti apie kažkokį kultūrinį saligiškumą tai yra mūšis, kuris vyksta kiekvienoje visuomenėje, kiekvienoje skulptūroje. Tai nėra e, mūšis tarp visuomenių. Islame e, moterų e, įvaizdis e, radikal, radikalų pakeistas. Islamo įvaizdis yra iškreiptas, bet kokiu atveju mūsų pranašas sako, kad tie, kurie gerbė moteris, yra gerbtini žmonės, o tie, kurie jas niekina, yra niekintini. Aš norėčiau pasakyti, kad e, kai kurie ekstremistai in, islamą pasitelkia kaip instrumentą ir dėl to moterį engia. Tikrai islamas nėra tokia religija, kuri numatę e, enkti moterį. Mes neturime laukti 80 metų, kad pasiektumėm lygybių, lygybę. Jau ir taip nuo 20 amžiaus, nuo 21 amžiaus ribos kovojame, kad moteris e, kad moteris e, išsikovotų lygias teises. Visų šalių moterys parlamentarės, ne tik parlamentarės iš e, arabų šalių, turi kovoti, kad iki 2030 metų būtų pasiekta tikroji lygybė. Jordanijoje, pavyzdžiui, yra 13 ar 14 teisės aktų, susijusių su teismais, su socialiniais klausimais, bet svarbiausia juk yra kultūra. Didžiulis ir įsišaknyjas mačizmas stengiasi nustumti moterį ir išlaikyti ją tose pozicijose, kuriuose ji yra ir kad niekaip aukščiau nepakiltų. Bet Barbara taip gerai verčia baidų. Moteris turi galimybę e, vienu metu atlikti daugelį darbų, suderinti daugybę dalykų. E, turime tikslą. Tuo tikslu visuomet reikia tikėti ir pasitikėti, reikia visuomet kovoti už e, lygias teisės. Tikrai nelengva tą daryti, Mm, bet mes kovojame ir norime toliau kovoti, norime realiai pasiekti lygybės visose srityse, tiek politikoje, tiek šeimoje, tiek kitur. Mes sudarome pusę visuomenės, todėl mes turime teisę į pusę, į 50 procentų visko, kuo naudojasi vyrai, ne 10, ne 20 procentų, o pusę, 50 procentų, kad mūsų kaip piliečių teisės būtų pripažintos lygiomis ir vienodomis vyrų teisėms. Pone Zita Gurmai. Labai ačiū, man tikrai malonu čia dalyvauti, kai buvusi Europos parlamento nariai. Dėkoju FAM komitetui už tai, kad suvedė visas šias moteris. Taip pat džiugiuosi matydama Lindą, kuri tapo tokio svarbaus komiteto pirmininkė. Ši tema yra labai artima mums visiems. Tikiu, kad e, svarbu yra gretinti šiuos du regionus. Visa tai prasidėjo 2011 metais e, su e, visuotiniu progresyviu forumu. Tai yra tarsi tiltas tarp Europos ir Afrikos, arabų šalių. Tai nuolat vykstantis procesas. Privalome nuolat statyti tuos tiltus, mokytis vieni iš kitų ir judėti į priekį. Šios diskusijos ryte buvo puikios. Tikiu, kad visos tos mintis bus parsivežtos į namus. Reikia galvoti apie iššūkius kylančius dėl dalyvavimo, dėl sprendimų prieimimo. Kaip e, Vengrija, aš taip pat perėjau demokratizacijos procesą ir žinau, kad e, moteris gali būti lyderės keičiant režimus. Matome, kad ir arabų regione moteris siekia vadovaujančių pozicijų. E, tikrai džiugiuosi Arabų revoliucija ir dėl to sveikinu tas moteris, kurios ir Tunise buvo išrinktos. 31 procentas moterų buvo išrinkta vietiniuose rinkimuose. E, labai tuo džiugiuosi ir tikiu, kad reikia taip dirbti toliau. E, reikia taip pat nepamiršti, kad 47 procentus kandidatų sudarė moteris 11 procentų žima vadovaujančias pozicijas ir tai yra džiuginantis skaičiai, tačiau darbas kol kas nesibaigė. Tikiu, kad socialistai ir demokratai e, turi dar padidinti, e, atsiprašau, jau padidino savo atstovavimą nuo 40 iki 45 procentų ir tai yra dėl tų, kurie dalyvavo ir norėjo, kad moterų būtų kuo daugiau. E, mes turime dabar 37 procentus moterų bet e, sumažėjo liberalių ir dėl to privalome pagalvoti apie tinkamą strategiją. E, gruodžio antrąją dieną parlamente bus e, kalbama apie visus šios svarbius aspektus ir tikiu, kad tikrai reikia naudoti šiomis priemonėmis. Silvana Kochmari taip pat kalbėjo apie tai šios organizacijos lyderė. Kągi darė socialistai? Mes numatėme atitinkamas kvotas, atitinkamus sąrašus ir be abejo reikia taip pat atitinkamo pasiūlymo, kuriame būtų atsižvelgiama į lyčių lygybę. E, tai reikia prisiminti rengiantis rinkimams. Mano pagrindinė mintis yra tokia, nereikia visko suprasti kaip e, savaime prieinamo dalyko. Negalima sakyti, kad jau moterų yra pakankamai, kadangi jų kartais ir sumažėjo. Todėl kvotos yra geras dalykas ir reikia jomis naudotis. Moterys e, tikrai vadovauja procesams, turime ir toliau tai daryti. E, matome arabų pasaulio moterų pavyzdį, jos paragavo laisvės ir e, nori didinti informuotumą ir skatinti moterų dalyvavimą. Aš taip pat Europos parlamente mačiau e, filmą, kur buvo kalbama ir apie išsilavinimą. Todėl skatinu dirbti kartu. Dėkoju. Thank you. Thank you very much. Uh, maintenant, je vais céder la parole à... Dėkoju. Pone Alkajats. Tada pažiūrėsime, gal dar kokios kelios minutės liks, gal kažkiek pratesime diskusijas. Labai ačiū. Moterų dalyvavimas socialinėme ir visuomeninėme gyvenime Dievo vardu yra labai svarbus. Modernus žmonės būtent galvoja taip. Irake 2003 metais įvyko tikras kokybinis šuolis. Labai atsiprašau, pamiršau prisistatyti, esu Rada Senžoš, Irako parlamento narė jau dvi kadencijas. Šiandieną Irake e, vyksta tikras karas dėl to, kad moterų būtų ne mažiau kaip 25 procentai. Po paskutinių rinkimų buvo 26 procentai. 22 moterims net neprireikė kvotų, kad jos išsiskirtų savo apygardose ir jos e, laimėjo prieš vyrus įrašytus tame pačiuose sąrašuose. Tačiau šiandieną uh, Irake e, situacija tikrai nepavydėtina, mums reikalinga ir arabų pasaulio, ir šiaip viso pasaulio e, pagalba, kad būtų išspręstos e, arba palengvintos moterų kančios Irake, nes jos ir smaugiamos, žudomos, prievartaujamos, jų teisės pažydinėjamos. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad padedate Irakui kovoje su ISIS Daesh, kad padėjote mums atsiralaikyti prieš islamo valstybę. Irakas ir e, gel, e, ginasi savo armijos pagalba prieš islamo valstybę, o šiandieną mums reikia daugiau didesnio solidarumo. Moterų vardu prašome ES ir jungtinių tautų rimtesnės ir konkretesnės padėties mūsų atžvilgių, kad galėtumėm jaustis tvirčiau. Minut, ale aj tak vás poprosím, snažte sa byť stručné, aby čo najviac vás mohlo... Vertėjai pasiliks dar 10 minučių, todėl kalbėkite tikrai labai trumpai. Tada galės pasisakyti tikrai visos, kurios tik pagėdaus. Ačiū, aš norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems, tikrai e, e, nuotaika pagerėja, e, nes matoma, kad padaryta didžiulė pažanga, nors dar galima didesnę padaryti. Politinis dalyvavimas yra e, esminis dalykas, tai yra vienas iš punktų, e, kurį aptarė E, rugsėjo mėnesį 2000 metais į Paryžių susirinkę e, viduržėmio jūros ministrai. 43 ministrai priemė labai stiprią deklaraciją dėl to, kaip moterys turi dalyvauti politinėme, ekonominėme ir socialinėme gyvenime. Jie, buvo, e, jie pasisakė prieš kovą su diskriminavimu ir taip pat apie moterų vaidmenį žiniasklaidoje. E, visi tie klausimai yra labai glaudžiai tarpusavėje susiję ir juos reikia spręsti kompleksiškai. Būtent ta esme e, e, viduržėmio jūros sąjunga ir sekretoriatas jo Barcelonoje stiprina regioninį bendradarbiavimą, kad e, mes manėme ir toliau manome, kad moterų dalyvavimas e, yra labai svarbus rodiklis ir dirbame to vardan. Um, Jung Woman su mumis pasirašė e, dokumentą E, kad kiekvienoje šalyje būtų įgyvendinamas tas dokumentas, kuris buvo priimtas ministrų, kad būtų keičiamasi gera praktika. Mes dabar vykdome regioninį dialogą, stipriname savo veiksmus ir dėl to e, kovo mėnesį šiais metais ir kitais metais taip pat rengsime e, reng, konferenciją, kurioje aptarėme bendrus planus ir projektus tarp įvairių regiono šalių, kad tie projektai išauktų iki regioninės dimensijos ir kad e, kaip galima didesnį poveikį duotų žmonėms. Žinoma, e, mes e, tuos klausimus labai populiariname ir esame tikri atstovai spaudai, galime tai pasakyti. Pirmininkė, labai ačiū. Pone Almes Habi pasisakys dabar.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 Nepaisant to 1997 metais mums teko toks darbo krūvis, kad negalėjome visko apriepti. Turiu paminėti du dalykus. Pirmiausia, tol, kol moterys e, kandidatuos rinkimus, ne, nekandidatuos rinkimuose ir nedirbs savo šalims, moterys nebus gerai e, atstovaujamos. A, jeigu jos dalyvaus partijos, e, kaip partijos atstovės, tai nieko gero iš to nebus, nes moterys dalyvauja ne, e, turi dalyvauti ne partijos labui, o moterų labui. Dar norėčiau pakalbėti kalbėti apie negalę. Kai kalbame apie moteris, kalbame, moterį kalbame apie moterį apskritai. Tačiau nekalbame apie tokias moteris, kurios, tolimuose, kurios gyvena tolimuose regionuose arba e, yra beraštės, kurio teisės pažeidinėjimos, kurios e, e, turi savotišką negalę, nes jos nei skaityti, nei rašyti nemoka, neturi darbo e, ir negali dalyvauti jokiame nei visuomeninėme, nei politinėme gyvenime. Tuo tarpu, kai tarptų moterų e, tikrai galima rasti labai kompetentingų e, ir protingų asmenų. Todėl norėčiau, kad būtų priimta deklaracija neįgalioms moterims bei jų, e, dėl jų galėjimo dalyvauti visuomeniniam ir politinėme gyvenime. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Anriami. Dievo vardu, gailestingojo ir Dievo vardu norėčiau pasakyti, kad einu į Sultamanam Ir norėčiau labai padėkoti Europos parlamento vadovui, kuris mus pakvietė. Jis kalbėjo apie lygybę tarp vyrų ir moterų. Mano šalyje tai yra įgyventinta. E, bent jau atlyginimo prasme mes esame lygus. Moteris, merginos yra uh, pakankamai nepriklausomos, jų negalima priversti ištekėti. Moterys taip pat gali paprašyti skirybų, neprašy, ne, nepatikslindama dėl ko, dėl kokių priežasčių. Moterų teisės yra saugomos, jeigu jos e, išteka už kitų vyrų dėl um, palikimo, pavyzdžiui, moteris taip pat turi teisę į palikimą, į pusę palikimo. Uh, Mes, e, mūsųse moterys dirba įvairiuose postuose, į kuriuos tam tikrais atvejais yra išrenkamos, bet kitais atvejais yra paskiriamos. Mes e, dirbame su jumis kartu, e, labai palankiai žiūrime į viską, kas čia buvo pasakota E, viskas yra susijęs su moterų ir vyrų lygybė, tai yra labai teisingi ir geri dalykai. Moteris e, politinėme, socialinėme ir kultūrinėme gyvenime tikrai turi pasiekti e, lygybės su vyrais, nes, jeigu, nes antraip tikrai bus sunku. Dėkoju, sako pirmininkė, ponė Bajų. Prašau. شكرا يا طال الفرصة طبعا أشكر الاتحاد الأوروبي والأمم Dėkoju. Labai ačiū Europos Sąjungai bei jungtinėms tautoms, kad mm, sukvietėte į šį susitikimą europiečius ir arabus. Aš esu ponia Bajų, Libijos parlamento atstovė. E, kėliau kandidatūrą e, paskutiniuose rinkimuose, visi tikriausiai apie tai girdėjote. 14 tūkstančių Bengazi e, regiono balsų gavau, tarp jų buvo ir vyrų. Tai reiškia, kad mano, ši, mano mieste ir mano šalyje yra lygybės platformą, tačiau mes ir toliau laikomės įsikibę e, senųjų tradicijų, kada dominuoja vyrai. Aš e, girdėjau beje, kad vakaruose irgi moterims ne visada lengva. Mes galvojame, kaip sakė pona Šulcas, kad moterys konflikto tų metu tarnauja tarsi tam tikri instrumentai. Pavyzdžiui, prievartavimas yra naudojamas kaip e, karinis ginklas. Jos yra išmetamos iš namų, jos yra žudomos, vaikai taip pat žudomi. Išmoteruoti mama e, šeimos parama, dėl to moterų padėtis yra daug trapesnė negu vyrų. E, konfliktas Libijoje yra ginkluotas konfliktas. NATO ir jungtinės tautos apsijungė ir pradėjo kovoti prieš vieną krūvinausių diktatoriškų režimų. Deja, ta misija nebuvo pabaigta. Ginklai e, pateko į milicijos rankas, o milicininkai stengiasi vienus nustatyti prieš kitus ir jie visai neatsižvelgia į um, rinkimų um, rezultatus. Libijoje, kas ginkluotas, tas ir teisus. Um, mes kovojame ne tik tais Libijoje, Irake, bet ir E, Libijoje ir Irake. Labai daug šeimų išvažiavo iš šalies, netgi Tripolyje. E, užsieniečiai bando užimti valdžią. Aš norėčiau kreiptis į visas Europos ir Arabų šalis ir paprašyti pagalbos Libijai, kad e, būtų susidorota su milicininkai, su milicija. Mes nenorime konflikto, mes norime tik tais atsikratyti miliciją. Moteris negali naudoti savo teisėmis, negali reikalauti savo teisių tokio, tokioje situacijoje. Labai atsiprašau. Merci beaucoup. Uh, maintenant, je vais donner la parole. Labai ačiū. Pone Fatima Maziguojama. شكرا سيدة رئيسة Šokran žazylan parlament Tihat Europijai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti parlamentui ir už tai, kad mūsų kvietėte dalyvauti konferencijoje. Mano akimi žiūrint, ši konferencija yra istorinė. Kalbėsiu labai trumpai. Norėjau paliesti tik vieną temą. Į mane labai sujaudino. Pane Milengovniukan kalbėjo apie tai. Ji yra e, vykdomoji direktorė iš e, jungtinių tautų. Aš pasinaudosiu progą ir pasakysiu, kad iš tiesų labai daug kas e, palėtė tiesiai mano širdį. Jūs sakėte, kad nuo 2015 iki 30 metų e, tas laikotarpis yra būtent skiriamas lygybei tarp vyrų ir moterų pasiekti. Aš tam visų šimtų procentų pritariu. Mes negalime kalbėti apie mūšį, jeigu nesutelksime visų pastangų. Savo teises, kultūrinės, socialinės teises turime tiesiog išplėšti. Ir neturi čia būti nustatyta kažkokiu tai terminu ar programų 10-15 metų. Reikia, kad visi, visos sutelktume savo pastangas ir siektume savo tikslų. Labai ačiū, sako pirmininkė, dar penkios minutės. Ir dvi paskutinės pasisakančiosios prelegentės, ponė Jasar, ir tada dar paskutinė e, ponė pasisakys. Dėkoju, pirmininkė. Labai ačiū už viską, ką darote, kad remete viso pasaulio moteris. Aš esu Mia Sar, jau antrą kadenciją dirbu Jordanijos parlamente, atstovauju dykuminiams savo šalies regionams, savo šaliai atstovavau jungtinėse tautose New York'e, norėčiau pasveikinti Kobanės moteris mūsų seseris, kurios kovoja su terorizmu. E, Kobanės vadovaujantis, vadovaujantis asmo yra moteris ir pusė karių yra moteris. Norėčiau padėk, e, pasveikinti Sirijos kovotojus. Aš buvau Sirijoje. Aš mačiau, Aš mačiau, kad e, buvo daromi rožančiai iš moterų krūtų. Kai kurios moterys parduodamos buvo kaip gyvuliai turguje. Aš norėčiau pasveikinti e, kalinių moteris, kurių vaikai kenčia kalėjimuose. Norėčiau Arabijos pusęsalio moteris pasveikinti, kurių sūnus kovoja, bet neaišku, už ką jie kovoja, jie patys to nežino. Brangus draugai, aš norėčiau pasveikinti moteris pabėgėlės iš arabų šalių. Mes tikrai ne, nežinome ir negalime išmatuoti jų kančių, kai jos yra verčiamos ištekėti ne 20-metės netgi moterys, o 15-metės mergaitės verčiamos tekėti už senių. Jos tikrąją to žodžio prasme pardavinėjamos. Politinis darbas galimas tik tada, kai moterys išsilaisvins. Jeigu moterys neišsilaisvins iš savo vyro, savo brolio, e, e, tėvo, tai ji nieko negalės padaryti. Reikia, kad ji išsilaisvintų socialiai. Ir tam reikalingas tarptautinis spaudimas. Tik tarptautinio spaudimo dėka moteris galės dalyvauti vis, visuose gyvenimo srityse, ne tik ministerijose. Ar nepagalvojote, kodėl e, niekada moterys neužimdavo arabiškų politikų kraštų svarbių ministerijų e, vadovių vietos. Mums yra patikimos tokios ministerijos kaip kovos su skurdu ministerija ar kažkas panašaus. Aš norėčiau tiesiog sukirti prieš žiniasklaidą, kuri daro iš, moterų, iš moterų, moters daiktą vergą būtyje. Politiniai salonai puikiai žinomi e, pasaulyje ir arabų pasaulyje. Tai yra vyrams skirti salonai, moterų į jas nieko neįsileidžia. Niekas neįsileidžia. Reikia pastebėti, kad e, vyrams atitenka viskams, o, viskas, o moterims tik trupiniai. Mes mo, norime, kad būtų numatytos tikrai atgrasančios bausmės vyrams, kurie, pavyzdžiui, prieštar, e, prievartaus moterims. Mes prašėme, kad būtų taikomos 15 metų įkalinimo bausmės, tačiau vyrai tam pasipriešino ir įstatymas priimtas nebuvo. Žinoma, kad vyrai priešinasi, mes kovojame, mes e, norime išsikovoti, kad būtų 50 procentų plus vienas skirtų moteriams, mes e, norime, kad būtų rengiami tarptautiniai kovo su terorizmu kongresai ir kad tai galiotų visose visuomenėse ir visais laikais. Dėkui, sako pirmininkė, kad iškėlėte šias tokias svarbes ir rimtas problemas. Atsiprašysiu paskutinės kalbėtojos sąraše. Tiesiog turime laikytis e, vertimo režimo taisyklių, bet liks dar progų pasisakyti po pietų ir galėsime išklausyti įvairių pranešėjų bei kalbėtojų. Aš klausydamasi jūsų pasakojimų matau, kad jūsų kelias į lygybę kur kas sudėtingesnis nei mano, todėl žaviuosi visomis jumis, dėkoju už tai, kad pasidalijote savo liudymais. Just a sentence. Yeah, sure. Yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. Uh, Just one sentence. <laughs> Uh, ختاما طبعا uh, الأخت من ليبيا و... Pabaigai savo draugiai iš Libijos bei visoms draugiams, kurios kalbėjo ir net susigaudino, kad esu su jumis solidari ir puikiai jūs suprantu, kova su terorizmu nėra vienos ar kitos šalies prerogatyva, jokių būdų. Mes visos ir visi jūs palaikome kovoje su terorizmu, ne tik tais arabų šalyse, bet ir vakarų pasaulyje, kadangi terorizmas nepripažįsta sienų. Šiandieną jis klesti arabų šalyse, rytoj bus perkeltas kitur. Mes visi kartu turime kovoti prieš terorizmą religijos vardu. Mane labai sujaudino ir nuliūdino tai, ką aš išgirdau. Ir aš galvoju, kad dauguma Europos moterų tikrai yra privilegijuotos moteris. Mes turėtume sukurti tarp valstybinį tokį tinklą, kuris padėtų jums apginti savo žmogaus teisės ir kovoti su islamo valstybės kalifatų su, kitais su kitomis ekstremistinėmis apraiškomis, nes klausimas svarbus ir jisai yra svarbus nepriklausomai nuo to, kokioje šalies kontekste analizuojamas, arabų šalių ar kitų pasaulio šalių kontekste. Ačiū. Euh, merci, donc, euh, bon... Labai ačiū, pritariu tam, kas buvo pasakyta, klausimas užduotas nebuvo, tačiau mes papildome vienos kitas. Mes čia susirinkome tam, kad pademonstruotumėm savo solidarumą su visomis moterimis, tiek su Maroko, tiek su visomis kitomis. Tai reiškia, kad terorizmas tikrai neturi, nepripažįsta jokių sienų. Ir mes turime visos kartu galvoti, kaip kovoti su diskriminacija, su demokratijos nebuvimu ir su, apie kovą su terorizmu. Ačiū. Labai ačiū visiems kalbėtojams. Dėkoju tiems, kas pasisakė iš salės. Mūsų tai tikrai labai sujaudino. Tikrai puikiai suprantu, ką jums reikia pereiti ir reikia peržengti tam tikrą sieną, po to atsiranda dar viena. Labai puikiai suprantu, kas vyksta arabų šalise. Aš norėčiau kreiptis į mūsų Europos partnerius ir padėkoti už tai, kad surengė šią konferenciją. E, taip pat norėčiau suteikti žodį vykdomai direktoriai jo jungtinių tautų, kadangi jį išvyks po šios sesijos. Jūsų ekscelencija. Aš tik norėjau prisidėti prie padėkų. Ačiū visoms delegatėms, kurios kalbėjo, kurios pasidalijo savo patirtimi. Viliuosi, kad visa tai bus apspręsto konkrečiais veiksmais. Tie 81 metai, kuriuos turėtume laukti iki lyčių lygybės, tikrai nėra geras dalykas. Privalome galvoti apie konkrečią strategiją. Viskas priklauso nuo to, ką padarysime savo parlamentuose būtina kreiptis į visas pasaulio šalis. Mes remiamės patikimais duomenimis, visi čia esame jungtinių tautų e, nariai ir tai reiškia, kad galime imtis konkrečių bendrų veiksmų, nes e, šioje srityje būtina lyderystė. Tad dėkoju Europos komisijai už tai, kad e, ši diena tapo realybę Tikiuosi, kad tokių dienų bus ir daugiau. Mes tikrai džiaugiamės tokiu renginiu. Ačiū. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Et maintenant, je vous invite. Labai ačiū. O dabar padiskutuosime toliau prie pietų stalo.